Okay. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai. Jau laikas pradėti mūsų darbą. E, šiandien pusę dienos dirbsime 22 vasario ir paskui pratesime darbą antradienį, vasario 23 dieną. Pirmasis dalykas - darbo tvarkė. Jeigu niekas neturi jokių, nu, jokių pastabų, tai galime patvirtinti darbo tvarkę be pakeitimų. Nematau jokių pastabų. Tai tuomet antras darbo tvarkės klausimas. Pirmininko pranešimai. Nėra jokių pranešimų. Labai lengva ir greitai viskas. Trečias punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. E, Lakryčio 30, gruodžio 1 dienos posėdžių 15 metų, jeigu niekas neturi pastabų, laikome, kad protokolai yra patvirtinti. E, viskas. Atrodo, kad viską išsprendėme. E, naujų galimybių energetikos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas. Noriu pasakyti, kad ne ponė Griffin pristatys e, šį pranešimą, bet ponė Mūdį. Pristatys labai trumpai šį klausimą, kuris yra pagrystas, pranešimas mūsų pagrystas 15 metais paskelbtų komisijos komunikatu dėl naujų galimybių energijos e, išteklių vartotojams. Norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas yra susijęs su pono Langeno pranešimu apie e, elektros energijos rinkos modelio arba energetikos rinkos modelių. Mes e, tą pranešimą e, pradėsime svarstyti maždaug po 45 minučių. Abu šie e, dokumentai yra tampriai susiję tarpusavyje. Kaip sakiau, antrasis yra apie elektros rinką, ne tiek apie dujų rinką. O dabar grįžtame prie ponios e, Griffin pranešimą, kurį turime svarstyti dabar. Ir norėčiau pakviesti kolegę Mūdį pristatyti šį pranešimą. Prašom, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums už pristatymą šio klausimo. Deja, Tereza negali šiandien dalyvauti posėdėje ir manęs jį paprašė pristatyti šį pranešimą apie naujas galimybės energetikos vartotojams. E, energetikos sąjungai turi būti svarbiausias dalykas vartotojai ir energetinės perėjimas turėtų užtikrinti demokratiškesnę sistemą, kuri būtų naudinga e, visai visuomeniai ir labiau įtraukti piliečius ir vietos bendruomenės. Kalbant plačiau, komisijos darbo dokumentas dėl energetikos e, tendencijų ir vartotojų e, rodo, kad e, trūksta bendravimo, dėl to iš dalies atsiranda didelės energetikos kainos. Atliktas buvo tyrimas ir 31 procentas respondentų atsakė, kad jie per pastarus tretą metų turėjo problemų su elektros tiekėjais. Aš galiu tvirtai kalbėti apie tai, nes išmanau situaciją Junktinėje karalystėje ir mūsų priežiūros atitinkama institucija atliko tyrimą apie Junktinės karalystės energetikos elektros energijos tiekėjus. Rezultatai yra labai liūdinantis, nes 1,2 milijonus per daug moka vartotojai nuo 9 iki 13 metų. Ir taip pat tyrimas parodė, kad daugiau kaip du trešdaliai vartotojų e, naudojasi tais tarifais, kurie jiems yra nenaudingi. Pernai British Gas e, paskelbė, kad 31 e, e, procentų išaugo pelnas, o milijonai žmonių praeitą žiemą turėjo rinktis tarp maisto ir šildymosi. Ir mūsų tikslas turėtų būti gerai funkcionuoti gentin e, konkurencingą, naudingą vartotojų energetikos rinką. Mes turime padėti vartotojams e, tapti šeimininkais energetinio perėjimo ir padėti jiems taupiai e, vartoti energetikos iššūkius. Mums reikia taip pat geriau sieti mažmeninės ir didmeninę rinkas ir nustatyti kainas pagal paklausą. Taip pat reikia kovoti, ieškoti energetinio skurdo priežasčių ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamus e, gyventojus mūsų visuomenėje. Pranešime pateikiamos rekomendacijos, pavyzdžiui, sąskaitų skaidrumo didinimas, taisyklės, kad būtų galima e, palyginti kainas e, interneto portaluose, siūlyti vartotojams naudingus tarifus ir išlaikyti socialinius tarimus, tarifus labiausiai pažeidžiams gyventojams ir netaikyti baudų už teikėjo keitimą. Paskutinis punktas labai svarbus yra Terezai, nes e, baudų baudos yra e, dalykai, kurie trukdo dažnai arba atgraso vartotojus nuo teikėjo keitimo. Taip pat e, reikia raginti kolektyvinio e, keitimo, operatoriaus keitimo principą, tam, kad būtų galima sumažinti sąnaudas ir naštą. Galiausiai savigeneracijos plėtotė ir išmaniųjų skaitiklių dėgymas turi būti irgi skatinami dalykai. Terezai labai svarbu ir tai, kad pranešime kalbama būtų apie namų ūkius ir namų ūkių vartotojus, nes reikia parlamentui daugiau dėmesio skirti piliečiams ir jų dalyvavimui energetinės tose transformacijose. E, Tereza nori bendradarbiauti su šešėnės panešėjais ir e, yra nusteikusi su jais konstruktyviai dirbti, sulaukusi pakeitimų. Taip pat e, Tereza sako, kad per narystę Europos Sąjungoje ir aš jai pritariu, mes galime atveju panaikinti energetinį skurdą, atsisakyti nepalankiaus vartotojams praktikos ir paskatinti konkurenciją. Mes negalime to daryti izoliuotai, nepavyks mums to. Mes esame tvirtos, kai esame visos 28 šalis kartu ir siekime apginti e, vartotojus ir piliečius nuo nesažiningos praktikos. Ačiū. Ačiū. Išklausėme pranešėjos nuomonės. Dėkojame poniai Griffin, kuri perteikė savo nuomonę. Dabar kiti kalbėtojai, šešėliniai pranešėjai ir frakcijų atstovai. Ponas Langenas, EPP vardu. Labai ačiū. Mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas dar netvyko į šį posėdį, bet tikrai būtų gerai, jeigu ateityje geriau būtų derinami darbų planai. Aš e, norėčiau perteikti kolegos keli mintis. Jis be abejo perskaitė pranešimą ir nekarta stebėjasi, savęs teiravosi, kaip visa sistema galėtų tapti demokratiškesnė, kaip būtų galima labiau užtikrinti vartotojų apsaugą. Kolega Keli taip pat konstatavo, kad e, kai kurias formuluotės e, apie energetikos rinką yra tikrai naivios. Kolega paminėjo e, e, keletą esminių dalykų. E, tai yra tarifai, teisės ir energetinis skurdas. Dėl tarifų. Kolegė Griffin pateikė savo pasiūlymą, kad operatorius turėtų pasiūlyti keletą tarifų vartotojams ir vartotojų iš karto tarsi turėtų būti priskirtas jam palankiausias tarifas. Tačiau tai e, e, prieštarauja sutarčių sudarimo laisviai e, ir tarsi nesižvelgiama į tai, kad vartotojai yra aktyvūs rinkos dalyviai. Vartotojai, vartotojams reikia paskatų, tam, kad jie pasirinktų vieną ar kitą tarifą, bet jiems neturi būti primetama. Vartotojų poreikiai gali būti skirtingi, jiems negalima primesti e, vieno ar kito tarifo, taip mano kolega keli e, apie tarifus. Dabar dėl sąskaitų. E, iš tikrųjų, sąskaitos turėtų būti skaidresnės, bet ten nereikia pernelik daug įvairios painios informacijos. Sąskaitos turi būti lengvai suprantamos buvęs Vokietijos kancleris Helmut Schmidt e, ir pats yra prisipažinęs, kad jis nesupranta jam pateikiamų elektros e, e, teikimo sąskaitų. Jos kartais yra tikrai nesuprantamos. Kaip kad sakė kolegė Griffin, vartotojas turi teisę palyginti įvairias tarifinės programas Bet, kažin ar visada brošiūros yra pateikiama teisinga informacija. Vartotojas turi turėti galimybę lengvai pakeisti operatorių arba tiekėją, jeigu jis nori tą padaryti. Jeigu būtų e, naujos, nauji formuliarai, tai galėtų supaprastinti procesą. Na, o Dėl energetinio skurdo dar kai ką pasakyčiau. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją. E, tai yra valstybių narių kompetencijos ir dėl to kolega Keli nepritarė tam, kad reikia europinės apibriešties ir kriterijų e, energetiniam skurdui nustatyti. E, socialinės išlaidos kovai su uh, E, energetiniu skurdu jokių būdų negali būti įtraukiamas į galutinę vartotojų pateikiamą sąskaitą. Ačiū. Um, Dėkoju už pono keli perduotas mintis. Na, o dabar norėčiau paprašyti AKR frakcijos vartų pasisakyti ponio Ivan Boskut, kuri pasakys vietoj pono Fokso. Prašau. Pagal tą pačią taisyklę. Prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakysiu ir savo vardu. Aš negaliu pasisakyti vietoj pono Fox, pasisakysiu savo vardu. Dar geriau, sako pirmininkas, taigi dabar kalbėsiu dar, e, olandų kalbą. Taigi, mėly kolegos, šis pranešimas, kuris šiandien yra pristatomas paliečia nemažai labai svarbių klausimų susijusių su poveikiu energetikos rinkai, tokiai kokią mes ją žinome šiandieną. Pranešėja pateikė daug informacijos, bet matome, kad nedidelį poveikį tiekimo kainos turi mažmenė, įtak, mažai įtaką turi mažmenėms kainoms ir uh, reiktų vartotojus apsaugoti geriau. Ir norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, kad pranešėjai nesuranda geriausių sprendimų, nes pranešime yra pateikta nemažai taisyklių ir reikalavimų, kurie, kurie gali būti keliami energetikos kompanijoms. Na, o vartotojai yra laikomi tais, kuriems reikia pagelbėti, padėti, bet aš manau, kad mes nepakankamai vertiname Europos vartotojus, e, taikydami tokį požiūrį, nes pirmiausia, mūsų energetikos kompanijos susiduria su didžiulė biurokratija ir dėl to reikia mums e, būti labai atsargiems. Aš sveikinu tai, kad yra daug kalbama apie vartotojus pranešime, yra minimos e, šeimos, bet bendrovės irgi yra vartotojai ir aš pateikiau pakei, pa, pasiūlysiu pakeitimą šiuo klausimu, nes manau, kad apie bendrovės įmonės reiktų šiame pranešime irgi kalbėti, nes būtent tai yra įmonės, kurios sukuria darbo vietas mūsų šeimoms. Ir jų darbas labai priklauso nuo to, kaip veikia energetikos rinka. Taigi, tikiuosi, kad bus sureaguota į mano siūlomą pakeitimą. Pirmininkas dėkoju. Dabar Alde frakcijos vardu norėčiau pakviesti ponę Liną. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai atlikus puikų darbą ir už puikų bendradarbiavimą su visomis frakcijomis. Akivaizdu, kad energetikos sektorius išgyvena esminius pokyčius ir mes turime pasirūpinti, kad vartotojai taptų tų pokyčių esminių subjektų. Dėl to naujas naujas priemonių paketas vartotojams yra reikalingas tam, kad būtų sukuriamo, sukuriamos galimybės aktyviam vartotojų dalyvavimui, kaip teisingai buvo paminėta ir anksčiau, investuotojai, gamintojai ir suinteresuoti asmenys turi labiau dalyvauti. Kaip ponia Griffin teisingai sako, trūksta skaidrumo informacijos apie kaštus ir suvartojimą ir dėl to labai sudėtinga mums vartotojams aktyviai sužinoti, kiek sunaudojame energijos ir keisti savo elgesį atitinkamai. Jeigu norime aktyviai įtraukti vartotojus, jeigu norime padėti jiems mažinti suvartojimą ir kaštus, mums reikia realių prieinamų duomenų ir informacijos apie tai. Taigi tik tokiu būdu informacinių, techno, ir, ir, informacinių technologijų e, sklaida čia yra labai svarbi e, pažangų skaitikliai, jų dėgymas ir aš tikiuosi, kad mes turime geriau atspindėti didmenės kainos mažmeninėse kainose. Elektros energijos ir dujų kainos Europoje pastaraisiais metais nuolatos mažėja, tačiau tai nėra tinkamai atspindėta, atsis, ne, ne, nesispindi tinkamai vartotojų sąskaitose, nes yra tinklų e, mokesčiai ir kiti mokesčiai, kuriuos turi mokėti vartotojai. Ir aš tikiuosi, kad tinkamai tvarkant e, perėjimą prie pažangesnės energetikos rinkos turime pirmiausiai traukti vietos regioninius veikėjus, miestus, savivaldybės, kadangi tai jie yra arčiausiai prie piliečių ir gali energetinę sąjungą priartinti prie vartotojų. Taigi dėkojame ir tikimės labai puikaus bendradarbiavimo ir ateityje. Ačiū. Ponas Maragal iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Išklausiau ponę Mūdį, kuri kalbėjo e, vietoj ponios e, Griffin, kurios nėra. Ir norėčiau pasakyti, kad pritarėme pagrindiniams mintims, kriterijais, e, kriterijams, kuriais pagrįsta šis pranešimas ir tikimės, kad rezultatas bus geras turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis apie gerą rinkos funkcionavimą ir dabar mes e, turime galimybę pereiti nuo centralizuoto prie decentralizuoto modelio ir pereiti nuo iškasnio kūro, kuris yra taršus, prie švarios energetikos atsinaujinančios, kurios galimybės yra praktiškai neišsėmiamas. Taip pat galime e, užsitikrinti tikrą rinką, kurioje bus daug e, paslaugų teikėjų, daug operatorių, ko dabar neturime kai kuriuose valstybėse. Dideli, e, beveik vieninteliai operatoriai siūlo savo paslaugas energetikos už didelės kainas. Dabar turime keisti viską ir galvoti apie vartotojus, apie teikėjus ir apie vietos lygmenį, e, vietos operatoriai teikėjai vaidins e, labai svarbu vaidmenį šioje rinkoje, kuriuose e, reikšys įvairūs elementai. Ir reikia svarbiausiai imti, priimti pakankamai gerus sprendimus Ir taip pat reikia numatyti galimybės lankščiau žiūrėti į pasiūlą ir į kainas. Reikia taip pat e, gero e, reglamentavimo, kuris užtikrintų konkurencingumo realias sąlygas, nes kitaip, kaip žinome, kad taip rinka gali e, tapti farsų, kai bus pažeidinėjami principai didžiųjų operatorių reikia taip pat sudaryti sąlygas, kad negalėtų oligopolijos veikti toliau reikia e, ieškoti būdų užtikrinti konkurencingą, veiksmingą rinką ir taip pat e, reikia e, tikėtis, kad ir konservatyvios pajėgos realiai imsis ginti laisvos rinkos principų. Baigdamas noriu pasakyti, kad tikiuosi, ponė Griffin pateiks gerą sprendimą, mes prisidėsime savo nuomonę Ir e, jeigu pavyks mums viską padaryti, tai galėsime pamatyti tikrus pokyčius, kurie bus naudingi visiems ES piliečiams. Ačiū. E, Dėkoju kolegoms. E, dabar GUE frakcijos vardu Ksadi Benito Ciliuaga. Prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir padėko, pranešėjai padėkoti jai, kad ji atsižvelgia į mūsų pastebėjimus pradžioje. E, energetinis perėjimas turėtų būti decentralizuotas modelis perėtas atsinaujinančiais energetikos šaltiniais, apie tai kalbama antrojo pastraipoje. Taip pat e, sakoma, kad reikia atsisakyti tokių uh, uh, pasiūlymų, kurie trukdo tiems dalykams. Apie tai kalbama 12 e, punkte. Ir reikia pasakyti, kad šis modelis naujas siūlymas sukurs e, liberalizmo daugiau, e, bet šiame sektorėje veikia daug oligopolijų ir monopolijų reikia, kad piliečiai galėtų turėti daugiau svorio. Uh, Taip pat reikia e, numatyti ir tam tikras biudžeto galimybės valstybėse narėse. Kitas dalykas - energetinis skurdas. Mes manome, kad ES gali tikrai daug ką padaryti. Mes pranešimu turime numatyti kur kas konkretesnės priemonės, kadangi matome, jog susidarius yra ypatinga socialinė situacija. E, energetinis skurdas šiandieną 50 milijonų žmonių yra paveikęs ir mes manome, kad pernelyg daug uh, yra tokių žmonių. Dėl to mūsų nuomonė e, teikėjai paslaugų negali atsisakyti teikti, teikti paslaugas e, nei vienam gyventojui ir reikia e, numatyti specialius priemonės, pavyzdžiui, socialinius tarifus. Ir reikia, kad būtų numatytos priemonės, kurios palaiko įmonės teikiančias paslaugas, kad jos galėtų taikyti tokius preferencijus teisinius tarifus. Mes turėtume prisiminti universalios žmo, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 25 e, straipsnį ir tokiu būdu e, ryštingai įsipareigoti kovoti su energetiniu skurdu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Tamburano FDD vardu. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma, kuo nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti kolegijai Grifinas, nors jos ir nėra salėje, bet ji tikrai parengė puikų dokumentą, pritariu jo turiniui. Taip pat e, džiaugiuosi, kad ji kalba apie ilgalaikę energetikos politikos viziją be ilgalaikės perspektyvos nieko gero nepasieksime. E, tikrai Manau, kad e, reikia atkreipti dėmesį kai kuriuos svarbius aspektus. Visų pirma, e, reikia užtikrinti, kad e, būtų aiškiai apibriešta, kas yra pereimas prie pasirinkamo operatoriaus vartotojai turi turėti galimybę patys apsispręsti, nediskriminuojami, e, jiems reikalingi ir pakankami skaitmeniniai įgūdžiai tam, kad jie galėtų tai padaryti, bet kokiu atveju vartotojai turi būti šviečiami, jie turi būti informuojami. E, pereinamasis e, energetinis laikotarpis vartotojams yra svarbus ir e, e, Europos komisija tai turėtų atsižvelgti ateityje, rengdama naujus pasiūlymus dėl teisės aktų. Pritariu ir tam, kad e, elektros sąskaitos ES turėtų būti labiau standartizuotos, aiškesnės. Bent jau Italijoje dabar sąskaitos yra tikrai labai sudėtingos. Manau, kad panaši padėtis yra ir kitose ES valstybėse narėse. Vartotojai taip pat turi turėti nepriklausomų instrumentų tam, kad galėtų lyginti energetikos kainas. Ir galiausiai dėl energetinio skurdo. ES šiuo metu 50 milijonų asmenų patiria energetinį skurdą ir jų skaičius vis didėja. ES piliečiai E, turi gauti bent jau e, minimalų energijos kiekį. Tai yra visuomeninė, e, vis, visuomeninė vertybė. Su energija reikėtų elgtis panašiai kaip su vandeniu. Kaip vanduo yra ES bendra vertybė, taip ir energija turėtų būti tokia pat vertybė. Ačiū toliau NF vardu, pane Kapelė. Ačiū pirmininkė. Pranešimas pasirodė pačiu laiku. E, energijos sistemos keičiasi. E, vis glaudžiau į visą procesą įtraukiami vartotojai. Jie turi vis daugiau galimybių apsispręsti. E, jie gali keisti tiekėją. Jie puikiai įsivaizduoja, kokias paslaugas norėtų gauti. Vis dėlto šiame pranešime Reikia paminėti, kad ne visi vartotojai turi tokius pat poreikius ir reikalavimus, taip pat ir rinkos skiriasi. Yra būtina skatinti mažmeninės energetikos rinkos kūrimą. Ji turi būti atvira vartotojams. Taip pat svarbu paminėti ir gamintojus ne vien tik tais e, e, gamintojai turi sąžiningai elgtis rinkoje, bet ir visi kiti rinkų dalyviai. Toliau trečiasis energijos paketas. E, ne visose ES valstybėse narėse elektros energija kainuoja daug, kitose mažiau daug kas priklauso nuo rinkos. Toliau dėl elektros sąskaitų. Jau šiandien girdėjome, kad tokios sąskaitos yra tikrai sudėtingos. Taip, reikia daugiau skaidrumo, tačiau tas skaidrumas turi būti protingas. Man atrodo, kad elektros sąskaitoje nėra prasminga teikti informaciją ir apie kitų tiekėjų tarifus vartotojas taip pat turi pats apsispręsti, kokį tarifą nori mokėti. Jam nereikia, negalima primesti vieno ar kito tarifo. Toliau dėl energetinio skurdo. Už tai esame atsakingi visi, e, ne vien tik tais elektros paslaugų teikėjai. Aš manau, kad e, čia reikėtų e, mažinti mokesčius bet e, nereikia e, kištis į valstybių narių suverenitetą. Ačiū. Dėva. Pirmininkas. Šešėlį pranešėjų pasisakė, pristatė politinių frakcijų pozicijas, dabar perėsime prie kitų kalbėtojų, parlamento narių. Ponas Nika. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegėms Terezai Griffin. Linkiu jai greitai pasveikti. Šio pranešimo klausimas tema yra labai svarbi, nes, kaip minėjo keli politinių frakcijų atstovai, kainų konkurencingumas ir tai, kad vartotojai turi mokėti deramą kainą. Mums visiems labai rūpi ir kaip vartotojas gali mokėti didesnę kainą, kai visose šalyse matome, kad problema yra ta pati, nes egzistuoja energijos tiekėjų monopolijos. Taigi gali keisti daugą kitose srityse, bet čia šiuo atveju viskas priklauso nuo tų kabelių, kurie nutiesti iki tavo namų. Ir monopolijos ir nulėmė tai, kad sąskaitos yra milžiniškos ir gan dažnai vartotojai turi mokėti neproporcingai didelės kainas. Taigi mums reikalinga reali konkurencija, reikalingi reglamentai, pagal kuriuos energijos tiekėjai privalėtų naudotis platinimo tinklais, kad energija, už energiją būtų mokama reali kaina, o dėl energetinio skurdo tai yra labai irgi aktuolus klausimas dėl to, kad trūksta tos konkurencijos ir dabar matome 50 milijonų žmonių, kurie kenčia energetinį nepriteklių. Jiems e, prabanga yra turėti energiją, elektros energiją. Taigi aš e, pritariu politinių frakcijų pozicijoms ir tikiuosi, kad pranešimas bus puikus. Ponas Blanko Lopės, kitas kalbėtojas. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau prisidėti prie tų, kurie sveikino pranešėją parengus puikų pranešimą. Pritariu tam, kad vartotojai turėtų būti žalios, tvarios ir prieinamos energijos pagrindinis subjektas ir patys vartotojai turi teisę generuoti energiją ir ją saugoti. Ispanijoje dėja to negalime padaryti dėl to, kad nėra pakankamai moderni ekonomika ir nepasieksime Paryžiaus konferencijos tikslų, jeigu mūsų vartotojai nebus konkurencingi, jeigu rinkos nebus konkurencingos, rinkos turi būti skaidrios ir vartotojai turi turėti visas priemonės lyginti kainas ir pasirinkti tiekėją, koreguoti savo vartojimo metodus, būdus ir turime daugiau atsižvelgti į paklausą. Jeigu norime, kad energetinės rinkos perėjimas būtų sklandus, vartotojai turi tapti šio perimo širdimi ir rinka neveiks sėkmingai, jeigu milijonai žmonių negalės apmokėti savo elektros energijos sąskaitų. Reikia kovoti su energetiniu skurdu, jau buvo pasakyta, kad tai yra pagrindinis prioritetinis tikslas. E, Schaffhauser. Oui, chers collègues. Euh, Mėly kolegos, Nežinau, mes gyvename tame pačiame pasaulyje, bet e, dažnai Europos parlamente taip atsitinka, kad susidaro toks įspūdis. Aš vis tiek norėčiau pasakyti ir pozityvių dalykų apie šį pranešimą, efektyvus energijos vartojimas ir panašiai, tačiau kaip tai finansuoti, tai čia jau yra Kalėdų senelio e, pozicija. Aš norėčiau priminti faktus, kokia yra labiausiai koncentruota rinka elektros energijos rytyje, tai yra Prancūzijos rinka. Pas mus yra monopolis, didžiausias monopolis ir kokios mažiausios elektros energijos kainos. Tai yra prancūziškos kainos. Taigi aš prašau jūsų, nekalbėtikite bendrais terminais apie konkurenciją, kai turime natūralius, mono, natūralius monopolius, natūralias monopolijas ir matome, kad rinka vis tiek sugeba per ilgą laiką prisitaikyti prie to. Jūsų rinka ir jūsų bendra konkurencija tik dar labiau sukurs neužtikrintas sąlygas ir jūs norite kovoti e, su tuo neužtikrintumu, tačiau jūs vaikštote aukštin kojomis, taigi jūs patys pagalvokite po galais, apie ką jūs kalbate. Sonato. Ačiū toliau, ponas Sonato. Ačiū, pirmininkė. Kolegės Griffin E, pranešimas tikrai geras. E, mažmeninė rinka turėtų būti skaidri, kol kas skaidrumo trūksta. Taip pat e, rinka turi remtis tvirtų pagrindų. Kalbant apie trečią energijos paketą, kovą su skurdu, ir taip toliau. Tai yra pagrindiniai dalykai, apie kuriuos kalba kolegė Griffin. Jos pranešimas tikrai labai aiškus. Kalbant apie mažmeninę rinką, e, tai čia reikėtų atsižvelgti ir į didmeninę e, energijos kainą, taip pat būtina užtikrinti skaidrumą. Būtent mažmeninėje rinkoje reikia kiek manoma daugiau skaidrumo. E, pranešėja tikrai daug apie tai kalba ir Man patinka jos siūlomos formuluotės dėl trečiojo energijos paketo. E, apie tai kalbama šeštajame punkte, kur e, nurodoma, jog vartotojai turi gauti visą reikalingą e, informaciją, ji turi būti teikiama skaidriai. Taip pat reikia pagalvoti ir apie ateitį. E, galbūt ateityje visoje Europos Sąjungoje bus taikoma ta pati e, e, elektros energijos sąskaitos forma, tas pats standartas. Galbūt reikėtų bendrų standartų ir paskirstimo grandinėje, tai užtikrintų geresnę vartotojų apsaugą. Dabar valstybėse narėse uh, E, e, vartotojai gauna labai skirtingas e, sąskaitas, informacija čia nurodoma labai skirtingai, reikėtų siekti didesnio vienodumo. Ponas Royal. Ačiū. Pranešime yra prašyta problema, bet skirtingai negu kad mano kiti kolegos, aš nemanau, kad pranešime yra pasiūlyti sprendimai. Pavyzdžiui, standartizuoti tarifai, sąskaitos galutiniams vartotojams. Man atrodo, kad nereikia vienodų sąskaitų. E, vartotojai yra patys e, pajėgus rasti jiems visą reikalingą informaciją. Kaip kad sakė ir kiti kolegos, galbūt tikrai ne visus dalykus reikia kištis E, kolektyvinis e, elektros energijos teikėjo keitimas e, pasinaudojant ES lėšomis tikrai nemanau, kad tai būtina dėl energetinio skurdo. Taip jis egzistuoja, tačiau valstybėse narėse padėtis labai skiriasi, negalima visko, visam, viskam taikyti vienodo sprendimo. nuo mūsų politinių sprendimų ir kad priklauso ta e, elektros energijos kaina, kurią moka vartotojas. E, aš nemanau, kad E, reikia primetinėti valstybėms narėms, e, kaip jos e, turi nustatinėti kainą, kaip jose turi būti nustatinėjama kaina galutiniam vartotojui. Čia labai svarbu vaidmenį vaidina konkurencija. Pavyzdžiui, mano šalies rinkoje konkurencija jau yra labai stipri, net nekyla jokių uh, E, klausimų, e, ar, e, ar vartotojas gali keisti teikėją pas mus dėl konkurencijos, tai jau savaime išsisprendė. Um, Viena pastaba. Ir dėl ko nesutinku su pranešėja dėl pažangių technologijų, aš nemanau, kad pažangios technologijos yra vien tik neigiamos, jos leidžia vartotojams priimti informuotus sprendimus ir taip geriau veikia rinka ir jeigu rinka veikia, tai ir kainos mažėja. Tai dėl to aš manau, kad pažangios technologijos gali būti irgi labai pozityvus dalykas. Dėkoju. Ačiū. Komisijos vardu. Kviečiu direktorių Bohartą, prašau. Ačiū. Pirmininkė gerbiami komiteto nariai, aš klausiausi jūsų pasisakymų ir diskusijų šiandieną. Ir turiu pažymėti su malonumu, kad beveik visi, beveik visi sutarėme dėl vieno esminio principo ir aš norėčiau panaudoti žodžius, kuriuos naudojo ir ponia Mūdi. Mums reikia gerai veikiančios konkurencingos rinkos, kuri tarnautų vartotojams. Tai yra mūsų pagrindinis principas ir ponia Bosoj, taip, vartotojų apibrėžimas turi būti platus, tai yra ir namų ūkiai, ir pramoniai vartotojai, vidutinės nedidelės įmonės, visi vartotojai. Tačiau tai yra pagrindinis mūsų principas ir ką mes darome vartotojų labui labai mažai. Dėl to turime klausti savęs, kaip pagerinti vartotojų situaciją energetinėje sistemoje. Ir būtent apie tai eina kalba. Mums reikia tam ir apibriežti konkrečias teisės. Ir taip, ponė Margal, mums reikia realistiško požiūrio, ne teorinio požiūrio, kokį turime dabar. Ką aš turiu galvoje? Šiandieną keisti var... tiekėjo įmanoma, tačiau tas va... tiekėjo keitimas dažniausiai susijęs su tuo, kad reikia mokėti baudas. Tų baudų turime atsisakyti, jų turi nelikti ir vartotojas laisvai gali keisti tiekėją. Toliau yra kolektyvinis e, tiekėjų teikimas. Irgi buvo įrodyta, kad kai kuriuose projektuose, kad tai buvo labai galinga priemonė, nes kolektyviniu pagrindu veikėsi galingesnis nei veikdamas pavieniui. Tokiu būdu vartotojų galios rinkoje didesnis tampa nei tiekėjų. Dinaminis dinamiškos sąskaitos ir, ir panašiai tai, ką sakė ponia Kalas, pažangios technologijos tai irgi svarbu, tačiau neturime jų primesti vartotojams, leisti vartotojams rinktis, ar jie nori standartinių sąskaitų ar dinamiškų sąskaitų, jis pats turi apsispręsti, ko jis nori. Toliau pačios sąskaitos, skaidrumas. Čia irgi labai svarbu ir galiu pažadėti, kad mes pateiksime pasiūlymą, būtent, kad pirma, sąsk, pirmas sąskaitos puslapis būtų panašus visose valstybėse narėse, kur būtų pateikiama tik aktuali vartotojų informacija, o ne visos tos smulkių šiftų surašytos, surašytas tekstas, apie ką mažai kas nori žinoti. Toliau kainų palyginimo priemonės irgi labai svarbios. Ir čia reikia sertifikuotų palyginimo priemonių. Tokių priemonių, turim, na, priemonių turime nemažai, bet ne visos jos yra patikimos ir dėl to turime pasirūpinti, kad jos būtų patikimos. Trečioji karta, Blanko Lopes, taip. Tai yra irgi vienas iš elementų, jis egzistuoja ir dabar, tačiau vartotojai šiek tiek paliktis likimo valiai neturi teisinio pagrindo, kaip tie e, gamintojai galėtų veikti ir ką jie gali padaryti ir kad jie galėtų pasinaudoti jau egzistuojančiais tinklais. Toliau tarifai. Pranešime minime, minimi standartizuoti tarifai. Ir čia aš linkęs būčiau pritarti tam, ką sakė ponas Langinas. Ar tikrai mums norime, mes norime standartinių tarifų, jeigu gerai veikia tiekėjo keitimo sistema ir yra dinamiškos kainos, tai tai yra kur kas geriau nei standartiniai tarifai. Toliau turime pažangius skaitiklius, kurie irgi susijęs su naujosiamis technologijomis, įdėkti tą dinamišką kainų sistemą bus įmanoma tik tuomet, jeigu bus tokie pažangų skaitikliai. Toliau e, veiksmai vietos lygmenių, regioninių lygmenių yra labai svarbus, nes gali būti energetiniai kooperatyvai, yra puikių projektų jūsų šalyje, ponė pirmininkė, aš pats mačiau, uh, praeitais metais labai daug įdomių projektų gyvenamų vietos lygmenių ir tikrai kaip generavimą galima apjungti, skaitant ir biomasę ir visas kitas e, naujus atsinaujančius energijos šaltinius. Ir dar vienas dalykas - energetinis skurdas. Aš norėčiau pažeidžiamiems vartotojams atskirti juos nuo pažeidžiamų vartotojų. Ir jų reikia nepamiršti. Ir komiteto nariai būtent kalbėjo apie tai, kad nereikalingas Europinis fondas. Aš manau, kad valstybės narės pačios turi tuo pasirūpinti, tačiau tai nereiškia, kad nieko ES lygmenių negalime nuveikti. Aš manau, kad mes turime ir, tą, ir darome bandyti keistis geriausią praktiką ir padėti valstybėms narėms, kurios dar neturi tokių sistemų jas įdėkti. Ir aš nesiniai lankiausi Sofijoje ir Bulgarijoje. Komisija kuria elektros energijos rinkos liberalizavimą. Ir nuo ko buvo viskas pradėta, kovojant su energetiniu skurdu ir numatant sistemą pažeidžiamiems vartotojams. Taip, mes pasitelkėme pačius geriausius praktikos pavyzdžius iš kitų valstybių narių ir pritaikėme juos prie Bulgarijos konteksto. Ir pamatysite, gegužės mėnesį mes jau pristatysime sistemą, kuri bus e, tikrai labai puiki. Taigi, labai svarbu keistis informaciją, padėti vieniems vieni kitiems. Ir čia galbūt reiktų ir komitetų lygmenio tokias diskusijas surenkti. Ir, bet reguliuoti viską ES lygmenio, aš manau, būtų per, žingsnis per toli. Ir čia, aš manau, vis tiek turėtų išlikti valstybių narių kompetencijos klausimas. Claire, Madam Moody, would you like to? Pone Moody, ar norėtumėte pristatyti dabar savo nuomonę. Ačiū, labai džiaugiuosi e, kolegų ir komisijos reakcija į pranešimą. Manau, kad aišku yra tai, jog reikia kalbėti apie energetinį skurdą. Reikia taip pat užtikrinti, kad vartotojai e, gautų sąžiningą e, paslaugą. Taip pat Reikia užtikrinti informaciją ir skaidrumą susijusi su informacija, ypač norint paskatinti konkurencingumą. Taip pat reikia technologinių sprendimų. Galbūt ne visiškai pritačiau ponės Kalas pastabai, kad pranešimų bandoma atmesti tokią idėją. Tikrai mes kaip tik norime pasinaudoti technologijos galimybėmis. Taip pat ES sprendimas turėtų paskatinti regionius veiksmus dėl e, e, teikimo, saugojimo ir vietos generavimo. Man atrodo, kad Terezai bus labai įdomu išgirsti šiandien išsakytus pastebėjimus ir bus e, dirbama toliau, jį dirbs toliau su šešėlės pranešėjais, dirbdama toliau su pateiktais pakeitimais. Ačiū, ponė. E, Pone Griffin, e, siunčiame kuo geriausius linkėjimus. Brangus bičiuliai. Terminas pateikti pakeitimams yra vasario 25 diena, 12 valanda, vidudienis. Vasario 25 diena. Pakeitimams pateikti. Tai yra terminas. Ačiū dabar penktas klausimas siekiant naujo energetikos rinkos modelio e, pranešimo projektos svarstymas, e, pranešimas rengiamas savo iniciatyvą. Bus keičiamasi nuomonėmis dėl ponio Langeno pranešimo. Pranešimas rengiamas po to, kai pernai Liepos mėnesį komisija paskelbė atitinkamą komunikatą dėl e, naujo energetikos rinkos modelio. E, jau e, įprasta, kad komitetas išsako savo pirminę nuomonę e, prieš komisijai paskelbiant teisėkuros pasiūlymus e, šiuo atveju dėl energetikos rinkos modelio naujo. E, po komunikato paskelbimo ir prieš pateikiant komisijai teisėkuros pasiūlymus. Kai kurie iš klausimų, reikė, kuriuos reikėtų aptarti, apima tokius svarbius dalykus kaip elektros energijos tiekimo saugumas, atsar e, vaidmuo būsimas ateityje energetikos e, subsidijos, taip pat e, atraminių arba rezervinių mechanizmų vaidmuo labai svarbu tai, plėtojant atsinaujinančią energetiką Ir e, kitas dalykas - dujų e, teikimas. E, tai yra nepaprastai svarbu. ITRE komitetas surenks kitą mėnesį viešai klausimą šio klausimo. Jis vyks kovo 17 dieną. Tai labai svarbus renginys bus. Maždaug po mėnesio mes susitiksime ir dalyvausime, klausime, svarsime viešajam apie energetikos rinkos modelį. Matote, kad pranešimas spaudintas gana tai bendrai, nekonkretus ne, ne tas spaudinimas, e, bet esmė pranešimo yra elektros energija, šiek tiek minima dujos rinka ir tie rezerviniai mechanizmai ar atraminiai mechanizmai. Aš norėčiau paprašyti dabar pranešėją, poną Langeną, pristatyti savo nuomonę ir savo pranešimą. Prašom. Danke, Herr Präsident. Ačiū, pirmininkė. Jūs jau paminėjote pačius svarbiausius dalykus. Kovo 17 dieną įvyks klausimas, o paskui e, pas, e, pasirodys teisės akto pasiūlymas, tai turėtų atsitikti šių metų pabaigoje. Kalbant e, apie naują energijos rinkos modelį, šiam klausimui svarstyti yra numatytas klausimas kovo mėnesį Mano e, pranešimas pasirodė sausį, jis jau buvo išverstas į visas kalbas ir tikiuosi, kad visi kolegos turėjo progos mano e, pranešimu susipažinti, jį perskaityti. Aš e, savo pranešime kalbu apie tai, kad yra būtinos naujos investicijos, kuriant energijos rinkos modelį, taip pat yra būtina užtikrinti patikimą apsirūpinimą energiją o taip pat būtina stiprinti bendradarbiavimą energijos politikos srityse, srityje, e, ypač e, e, infrastruktūrą, kuriant ir taip pat reikia naudoti naujus energijos šaltinius. Aš pristatydama savo pranešimą galėčiau paminėti keletą aspektų. Visų pirma, dėl komisijos pasiūlymo sviruojančios nefiksuotos energijos kainos e, turėtų pritraukti investuotojus. Tai iš esmės e, yra tinkamas pošiūris. Reikėtų atsisakyti e, kainų reguliavimo, bet aš norėčiau, kad komisija plačiau pakomentuotų dar šį aspektą. Toliau patikimas apsirūpinimas energija. E, šiandien e, tai yra labai svarbi užduotis valstybėms narėms. E, valstybės narės turi užtikrinti tam tikrą energetinį miks, mišinį. Komisija taip pat turėtų pateikti savo pasiūlymą, bet išvengti kišimas į valstybių narių suverenitetą. Trečias svarbus dalykas tai yra glaudesnis bendradarbiavimas tarp tinklų vartotojų operatorių. Reikia perimti politinį sprendimą, ar reikia žengti dar vieną e, e, žingsnį į priekį ir dėl paskirstimo tinklų institucionalizavimo. Čia yra ir teigiamų, ir neigiamų pavyzdžių. E, toliau pajėgumų rinkos. Kai kurios valstybės narės tai jau taiko, nes Tai yra svarbu e, restruktūrizuojant e, energijos rinką, pereinant prie atsinaunančių energijos šaltinių. Taip pat aš siūlau, kad reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės teikdamos subsidijas neiškraipytų konkurencijos arba tokios priemonės turėtų būti taikomos e, vienodai visose valstybėse narėse. Toliau energijos tinklų e, kūrimas ir energijos transportavimas. E, tai yra svarbiausios prielaidos energijos vidaus rinkai kurti. Infrastruktūroje kol kas yra dar daug spragų. Komisija siūlo, kad 50 procentų visų tinklų būtų susijęti tarpusavėje E, kai kuriuose valstybėse narėse dar yra tikrai daug spragų. Taip pat e, infrastruktūra, taip pat e, kai kuriuose regionuose vis dar nėra užtikrintas energijos pakankamas tiekimas. subsidijų teikimas e, nepasitarnauja rinkai, kai tokios subsidijos yra teikiamas, tarkim, 20 metų. Galbūt tokios subsidijos būtų e, reikalingos e, m, užtikrinant didesnį atsinaunančių e, energijos šaltinių naudojimo. Toliau paskirstimo tinklų plėtojimas. Man atrodo, kad dabartinė sistema jau yra e, pasiteisinusi. E, beje, yra būtina užtikrinti, kad būtų saugomi vartotojų asmeniniai duomenys, kad jais nebūtų piknaudžiaujama. E, beje, e, aš negalėjau pranešimą e, įtraukti visų svarbių dalykų, nes viskas tiesiog netilpo į pranešimą. Aš tikiuosi, kad kolegos į tai atsižvelgs teikdami savo komentarą. Kolegos, norėčiau. Kolegos E, dvi minutės, pirmininkas sako, bandysiu per tris. Ačiū, pirmininkė. E, kolegos Lanken pranešimas yra puikus išeities taškas. Vis dėlto pranešime yra tokių dalykų, kuriuos dar reikėtų patikslinti, e, kuriuos galbūt reikėtų praplėsti. Man susidarė toks įspūdis, kad kalbama apie bendrus e, e, tikslus, bet paskui kažkaip tai e, pranešėjas pradeda kalbėti apie atskirų valstybių narių tikslus, kaip kad, pavyzdžiui, energetinis mišinys. Aš manyčiau, kad nereikėtų kištis į valstybių, valstybių narių kompetencijas. Valstybės narės pačios apsisprendžia dėl energetinio mišinio. Ir aišku, tai e, turi e, ryšį ir e, su energijos strategija. Taip pat, kalbant apie bendrą energijos rinką, visų pirma, į ją būtina integruoti sinončius energijos šaltinius. Ponas Langen siūlo 30 procentų, bet kaip įmanoma šį tikslą pasiekti? Jeigu nebebūtų teikiamos subsidijos e, atsinaunantiems energijos šaltiniams arba, kaip kad parašyta 29 punkte, e, išlaidas turėtų prisimti e, operatoriai. Toliau 23 punkte kalbama jau apie kitokius prioritetus Bet e, kaip mes pasieksime tą 30 procentų tikslą, jeigu nesimsime tinkamų priemonių? E, toliau energijos sąjunga. Ši sąjunga turėtų būti e, kuriama palaipsniui, palaipsniui kompetencijas perduotant Europos sąjungai, bet būtina paisyti valstybių narių subsidiarumo Ir tą pasakyčiau ir e, apie e, naują energijos rinkos modelį. Valstybės narės taip pat turi parengti ir nacionalinės strategijas. Man atrodo, kad kolega Langen e, siūlo eiti neteisingą linkmę. Ir galiausiai pirmininkė noriu paminėti dar vieną svarbų dalyką. Tai vadinamieji prosumers, e, tam būtina skirti daugiau dėmesio. ECR. To ja będę krótko, dziękuję panie przewodniczący, krótko. Trumpai, dėkoju pirmininkė. Keletą žodžių tarsiu. Norėčiau keletą dalykų paminėti iš jo pranešimo. Šiaip pranešimas, man atrodo, e, subalansuotas, į jį e, verta paremti ir mūsų vertimas yra teigiamas. Ir e, taip pat norėčiau paminėti energetikos e, šaltinių derinį. Sakoma, pranešime, kad ateityje galbūt reikia pagalvoti apie e, mechanizmus bendrus europinius. Kitas dalykas - atsinaujinantis E, šaltiniai, e, orientavimas į rinką, taip, tai turėtų vykti. Ir dar vienas dalykas - regioninis aspektas energetikos e, rinkų, jeigu bus užtikrintos sąlygos visiems veikimo, būtent vienodos ir vienodos taisyklės, kurios atsispindi taip pat trečiajame energetikos priemonių pakete. Bet aš noriu išsakyti ir kritinių pastabų. Pirma, nematome ilgalaikių sutarčių vaidmens pranešime. Antras kritinis pastebėjimas. Neigiamas požiūris taip vadinamus energetikos e, rinkos elementus. Tai susijęs su, kalbu apie energetikos e, saugumą Ir kitas dalykas trūksta skirtumų išiškinimo tarp vidurio ir vakarų Europos. Taip pat nekalbama apie sąnaudas, kiek kainuos reformuoti elektros energijos rinką vidurio ir rytų Europoje, nes mūsų situacija šiaip jau yra išskirtinė. Labai ačiū, kad kalbėjote trumpai. Dabar Aldės atstovas ponas Rikė. Dėkui, pirmininkė. Aš e, pasisakysiu kolegos e, vardu. E, kolega Telička nori pasakyti, kad labai svarbu gerai funkcionuojanti rinka, norint užtikrinti apsirūpinimo uh, E, ištekliais saugumą, garantuoti juos, taip pat suteikti galimybę įmonėms veikti. Kaip sakoma, pranešime ši rinka turi būti labai svarbi plėtojantis bendrai rinkai, reikia užtikrinti konkurencingumą ir taip pat siekti tikslų klima, kovos su klimato kaita sityje labai svarbu laikytis atitinkamų aplinkosaugos standartų ir taip pat išlaikyti energetinio neutralumo e, technologinio neutralumo principą. Ir taip pat reikia skatinti pramonę investuoti į naujasias technologijas ir geriausiai e, besielgiančius skatinti, paskatinti. Taip pat reikia e, apibriežti bendradarbiavimo tarp nacionalinės regioninės politikos e, lygmenį. Nereikia, kad toks bendradarbiavimas trukdytų kaiminėms regionams ir taip pat reikia užtikrinti, kad bus konsultuojamas su suinteresuotais asmenimis ir kad būtų e, toliau užtikrintas rinkos vystimasis. Ponas Teliškė taip pat kreipėsi į poną Langeną ir mm, ragino imtis tam tikrų bandomųjų projektų. Ir kol kas Europos rinkoje nematome e, labai gerų pavyzdžių tokių projektų. Ponas e, Turmesas, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad daug kas šiame pranešime mums tinka Pirmiausiai, gana e, kritiškas požiūris į nacionalinių pajėgumų apmokėjimus. E, žinome, kad nacionalinės oligopolijos daro spaudimą kaip lobistai. O dėl regionio bendradarbiavimo, jūs sakote, kad Jūs už regioninį bendradarbiavimą, ponė Lankinai, bet paskui sakote, kad nereikia jokio europinio valdymo, kad galėtų įsvykti. Aš manau, kad labiau pritarčiau ponui Zanonato. Įdomu, ką pasiūly, pažiūrėkime dar ir komisijos pasiūlymus dėl dujų rinkos. Man atrodo, kad e, taip reikėtų ir elektros rinkoje elgtis. Jeigu mes norime paskatinti e, ekonominę naudą sustiprinti ekonominę naudą e, regionio bendradarbiavimo kontekste reikia e, skatinti regionės vyriausybės tą daryti, bet reikia geriau ir suformuluoti mūsų rekomendacijas. Aš taip pat manau, kad nepakankamai e, mes apie apivartinius teršos leidimus kalbame. Jūs sakote, kad reikia sustiprinti priemonės, bet nesiūlote jokių uh, konkrečių dalykų ir galiausiai reikėtų gal pasakyti, kokie turėtų būti veiksmai sustiprinti skirti ETS. Ir e, šiaip e, e, paklausa turėtų būti gal tas elementas, kuris lengviausiai užtikrintų lai, lankstumą. Ir dar vienas dalykas, jūs minite atsinaujančius šaltinius, bet e, norėdami subalansuoti pranešimą mes galbūt turėtume atsisakyti minėjimo jų. Toliau dėl CO2 rinkos reikia šiaip kalbėti apie ilgalaikės investicijas į atsinaujinančius šaltinius. Pone Ernst Guo atstovė. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau. Uh, pasidžiaugti bent jau tuo, kad reikia e, labiau naudoti atsinaunančius energijos šaltinius, taip pat e, pasirinkti regioninį požiūrį, apsirūpinimą e, energiją. Bet, pavyzdžiui, tikrai negaliu pritarti 26 punktui, kur kalbama apie energijos šaltinių derinimą. Taip pat, kur kalbama ir apie brandolinę energiją, man atrodo, kad formuluotės yra neteisingos, būtų geriausia jas iš viso iš ten išbraukti. Dėl pajėgumų mechanizmo tikrai pritariu tam, kad e, tam, e, šiam klausimui svarstyti reikia klausimo. Vis dėlto pajėgumų e, mechanizmai yra valstybių narių kompetencijos Taip pat kalbant apie rinką, šioje srityje, kažin ar būtų įmanoma sukurti bendrą europinę rinką dėl pajėgumo. Taip pat Ir, ir iš tikrųjų daug kas laikosi labai skeptiško požiūrio į e, bendrų pajėgumų rinkos kūrimą. Ačiū. Toliau kolega Tamburano. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Langen už visą nuveiktą darbą. Mes e, irgi pritarėme e, kritikai dėl pajėgumų mechanizmo Taip pat mūsų nuomonė reikėtų užtikrinti vis tai, kad būtų kiek įmanoma mažiau naudojama e, anglijas e, ir kad būtų siekiama klimato apsaugos tikslų. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas atsinaunančiai energijai, bet e, jų naudojimas tikrai priklausys ir nuo to, kokia finansinė pagalba bus teikiama. Bet e, e, bendra rinka tai nėra vien tik tais kainodaros mechanizmai. E, yra būtina teikti visą reikalingą informaciją vartotojams, bet rinkos kūrimo procese turi dalyvauti vairios susijusios pusės. Mes pasisakome už sviruojančias energijos kainas, bet dabar kai kurie e, vartotojai yra atsidūrę tikrai labai e, pažeidžiamoje padėtyje. Jau anksčiau buvo sakyta, kad šiuo metu 50 milijonų ES gyventojų patiria energetinį skurdą, tai yra 10 procentų visos populacijos. Toliau Reikia tinkamų e, finansinių e, instrumentų. E, pavyzdžiui, yra būtinos ir ilgalaikės valstybinės investicijos, investavimo periodas galėtų trukti ir 20-30 metų dėl pajėgumų mechanizmo. Uh, E, tokio mechanizmo e, sukūrimas reikštų, kad išloštų vieni sektoriai, o kiti nukentėtų. E, vis dėlto visiems rinkos dalyviams reikia sudaryti vienodas sąlygas. Jeigu mes norime liberalizmo, tas liberalizmas turi būti vienodas visiems. Pane Kapel, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį užties puikų pranešimą, kurį mums pateikė. Čia jis kalba apie naują energijos rinkos modelį, e, kuris e, būtų naudingas ateityje. Aš norėčiau paminėti, kas man svarbiausia. Pavyzdžiui, e, reikėtų išlaikyti Austrijos, Vokietijos kainų zoną, nes jeigu tai nebūtų padaryta, tai šios rinkos vartotojai patirtų papildomus 300 milijonų eurų išlaidų. yra būtina e, integruoti ne vien tik tais e, mažmeninę rinką, e, bet ir didmeninę rinką. Taip pat, kalbant apie atsinaunančius energijos šaliniu, šaltinius, tam reikalingos skatinimo priemonės. Taip pat yra būtina uh, kovoti su dabartimis spragomis infrastruktūroje. Dėl pajėgumo mechanizmo, e, taip tai yra svarbu, kalbant apie dujų rinką. Aš manau, kad e, formuojant e, naują energijos rinkos modelį reikėtų nepamiršti ir tradicinio elektrinio. Taip pat yra būtina e, sukurti tokius teisės aktus, kad visi rinkos dalyviai jaustųsi saugiai. Taigi yra būtini aiškus teisės aktai, jeigu norime sukurti tarp valstybinę energijos rinką. Taip pat e, pasisakome už tai, kad e, skaidriai e, skaitmenėse platformose vyktų viešieji pirkimai. Toliau nauji energijos produktai. Jie irgi turėtų būti skatinami. Tai yra svarbu, norint sukurti naują energijos rinkos modelį. Dėkoju. Ji, kiti kalbėtojai po vieną minutę, nes sąrašas ilgas, labai atsiprašau, bet iškart pasakau, kad nelgiau nei vieną minutę kalbėtojui. Blanko Lopez, pirmasis kalbėtojas. Dėkui, energetikos E, sąjunga reiškia, kad mes turime sustiprinti ir elektros rinką, kuri būtų veiksminga, naudotų atsinaujančią e, energetiką kitus e, šaltinius ir kad būtų užtikrintos nepakankamai, nepernelyg didelės kainos. Taip pat reikia įvairiomis priemonės siekti siekti panaikinti energetinės salas, kaip kad Pirėnų pusės salis ir e, reikia užtikrinti integraciją, kuri e, kelia grėsmę e, atsargų saugumui. Reikia taip pat gerinti tarpusavio jungtis, užtikrinti geresnį, taupesnį vartojimą, daugiau atsinaujančių šaltinių ir išmaniuosius tinklus taikyti. Reikia mums tokios rinkos, kurioje piliečiai būtų centriniai elementai ir kad niekas nebūtų išstumtas. Meeting. Norėčiau pasakyti, kad e, valanda su pusė bus skiriama susitikimui su komisaru Kanietė ir aptarsime labai panašius klausimus dujų paketą ir panašiai. Arba klausimai vyks kovo 17 dieną irgi šiuo klausimu rengiami. Ponas Riubik. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie e, energijos perdavimą iš šiaurės į pietus, o taip pat ir Vokietijoje, e, atsižvelgiant į energijos judėjimą iš šiaurės į pietus, e, yra būtina atitinkamai nustatyti kainas. 50 procentų e, energijos tinklų susijimo tink, tikslas, aš manau, kad jis buvo pasirinktas teisingai. E, toliau pajėgumų rinka. Mes norime, kad būtų sukurta europinė pajėgumų rinka ir kad veiktų energijos biržos kur būtų sudaromi realūs sandoriai, o e, reikėtų vengti, kad tokia energijos birža e, e, virstų naujų spekulacijų, finansinių spekulacijų vieta. Taip pat yra būtina, kad tam tikrose šalise energijos, energija nebūtų pardavinėjama už kainą žemesnė negu kad savikaina. Ačiū pirmininkė. E, kurti energetikos sąjungą yra labai svarbus e, tikslas, bet čia svarbios yra jungtys ir dabartinis pranešimas nėra pakankamai ambicingas šioje srityje. Galbūt e, kalbama apie tai, kad ACER turi imtis koordinavimo vaidmens, tačiau yra atmetama Europinės priežiūros galimybė ir aš pritariu ankstesniems kalbėtojams, ypatingai ponui Turmes, kad nepaisant to, kad aišku turime gerbti valstybių narių kompetenciją, vis tiek turime daugiau uh, europinio matmens įvesti, kalbant apie energetikos politiką. Na, o kalbant apie iššūkius, kurie aptariami pranešime, atsinaujančią energiją, e, vėjo energiją ir, ir kitokią energiją, čia turime siekti daugiau. Ir aš tam tikslui siūlysiu pakeitimus. Taip pat norėčiau pakomentuoti ir tai, kad labai svarbus yra jungčių ir pažangių tinklų vaidmuo, jeigu mes tikrai norime sukurti sėkmingą energijos rinką. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, kalbėsiu labai trumpai. E, pasakysiu, kad pranešimas yra tikrai puikus, e, čia paminėti patys svarbiausi dalykai, jo pateiktos išvados yra teisingos dėl 26 punkto Aš manau, kad taip mes norime e, europinės energijos rinkos, bet ją kuriant būtina atsižvelgti nacionalinės kompetencijas. ES veikimo startyje numatyta, kad pačios valstybės narės atsakingos už energijos šaltinių derinius. Dabar dėl pajėgumų rinkos. Mes norime Europos pajėgumų rinkos, bet ji turi būti kuriama pagal tam tikrus reikalavimus. Europos komisija yra raginama atlikti labai e, išsamų tyrimą ir analizę prieš teikdama pasiūlymą. Toliau atsinaunantis energijos šaltiniai, pritariu pranešėjui, yra būtina uh, E, duoti rinkai tam tikrų signalų dėl šių šaltinių įtraukimą. Ačiū. Ponas Šefhauser. Pranešimas yra labai koncepcinio pobūdžio ir aš norėčiau kelti kelis klausimus ponui Langenui. Pirmasis klausimas. E punktai jūs teigiate, kad nacionalinių pajėgumų rinka, sun, ir, ir, dėl to, kad yra nacionalinių pajėgumų rinkos sudėtingiau yra integruoti energetikos rinką. Ar jūs nemanote, kad yra priešingai? Ar nemanote, kad siekiant tvarios grandinės reikalinga nacionaliniai, pirmiausia reikalingi nacionaliniai pajėgumai. Ir taip pat e, jūs kalbate, kalbate pasisakote prieš e, valstybės subsidijas ir panašiai. Bet aš norėčiau pasakyti, kad mes Prancūzijoje galime tiekti jums energiją, elektros energiją be jokių problemų. Ir čia visapusiškai atsižvelgėme apie, į papildomumo principą. Ir taip pat jūs antrame punkte ir penktame punkte kalbate apie tvirtą reglamentavimą. Tai aš nelabai suprantu, ar jūs norite reglamentuoti rinką ar liberalizuoti. Reikia rinktis. Negali ir to ir to turėti. Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau trumpas pastabas, ponė pranešėjau, pasakyti kelias. Tai, kad reikia užkirsti kelią nekoordinuotiems mažiems rautams, reikia būtinai tam užkirsti, užkirsti kelią. Ir, ir antra pastaba. ES energetinis priklausomumas nuo išorės tiekėjo auga dėl to, kad daugiau dujomis varomų jėgainių statoma, bet aišku, reikės išvelgti atsinaujančius energijos šaltinius ir taip pat mes turime pareikalauti, kad komisija parengtų studiją. Galbūt e, mūsų departamentas Europos parlamente tą galėtų irgi padaryti, kad būtų galima pasiūlyti kaštų prasme veiksmingą energijos e, sandarą, energijos rinkos sandarą. Ir Dabar direktorius Bolhart Europos komisijos vardu pasakys. Ačiū pirmininkė, labai atsiprašau, kad vėl kalbėsiu aš, bet, kaip matote, viskas priklauso mano kompetencijai. Taigi čia kalbame apie didmenę rinką ir jūs, ponė pirmininkė, man atrodo, kalbėjote, kad reikia susijęti didmenę ir mažmenę rinką. Mes aptardami Griffin pranešimą apie tai kalbėjome ir aš norėčiau pabrėžti, kad diskusijose girdėjome kad pažeidžiami yra vartotojai ir kad reikia užtikrinti paklausos valdymą ir panašiai. Aišku, tos dalykus reikia atsižvelgti ir jūs teisingai pasirinkote čia galimybės parengti du pranešimus, bet čia, kai kalbame apie didmeninę rinką, čia konsensusas tarp komiteto ir komisijos yra labai svarbus. Reikia atviros integruotos rinkos, kuri užtikrintų saugę, prieinamą tvarę energiją vartotojams. Ir tai turi nepažeisti klimato kaitos tikslų. Visa tai turi būti suderinta ir vėlgi aš manau, kad pagrindinis tikslas yra priimtinas visiems. O aš norėčiau dar pabrėžti kelis dalykus, kurie buvo čia aptarti, kurie yra susiję ir su rinkos elektros energijos didmenės rinkos sandara. Čia pirmiausia norėčiau paminėti kainų nustatymo bendrą sistemą. Langeno pranešime kalbama apie tai, kad reikalingas reikalingos atitinkamos kainos, kai energijos yra mažai teikiama ir buvo siūloma tokį bandomai laikotarpį nustatyti šiam procesui. Aš manau, kad čia bus sudėtinga tą padaryti, aš suprantu, kas rūpi jums, bet e, mes turėtumėme po kurio tai laikotarpio peržiūrėti tą tokią kainų nustatymo sistemą. Po to, kai jau turėsime daugiau patirties. Na ir bendrai, perskaitęs pranešimą, norėčiau dar pakomentuoti tai, ką sakė ponė Nibler. Tai yra pranešimas, kur yra keliami teisingi klausimai ir pateikiami labai neblogi atsakymai ir daug minčių pamastymui. Kai jūs, e, pirmininkė, Uždavėte kelis klausimus apie mažus srautus. Tai yra susijęs su kainų nustatymo politika ir tai yra labai aktualu ir komisija labai atidžiai tuo pasidomės. Ir ne tik turint omenyje dabartinę problemą, kuri egzistuoja tarp Austrijos ir Vokietijos. Ir aš matau, kad mano viršininkas atvyko, Arijas Kanietė, komisijos narys, tai aš tada kalbėsiu labai trumpai ir norėčiau dar pakomentuoti kelis svarbiausius dalykus. Aš manau, kad tai buvo daug kalbama ir apie regionį bendradarbiavimą. Ir pono Langeno pranešimas nėra labai akcentuojam, nelabai akcentuoja regioninį bendradarbiavimą. Ir aš manau, kad ponas Turmes ir ponas Surino kalbėjo apie tai, kad reikia kompetenciją sustiprinti ir aš manau, kad regioninis bendradavimas yra reikalingas ir jis yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu TSO aktyviau bendradarbiaus. Taip pat mes manome, kad labai gerai dar vienas klausimas aptariamas Langeno pranešime, tai yra pajėgumų mechanizmai ir aš labai džiaugiuosi, kad ponas Turmes ir Tamburano tai tam pritarė, mes e, nepasisakome prieš pačius pajėgumų mechanizmus, tačiau pirmiausia reikia parodyti, kad egzistuoja poreikis tokiems pajėgumams ir tam reikalingas regioninis generavimo poreikių vertinimas, kad būtų aišku, jog pajėgumai regione, o ne kokia konkrečioje valstybė narėje, nėra pakankami, bet gal, pavyzdžiui, jūsų kaimynai turi dar daugiau nei suvartoja ir tada galima pasitelkti jų pajėgumus. Ir toliau kalbant apie pajėgumų mechanizmo sistemą, tai tai aiškiai yra aptariama Langeno pranešime, būtent, kad reikia vengti bet kokios įmanomos, įmanomų rinkos iškraipimų. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo e, iškeltas. Šalia rinkos modelio dar yra ir tiekimo saugumo reglamentas, rizikos parengties, tai vadinamasis reglamentas, kur šiek tiek atspindėta tai, kas yra numatyta teisėkros pasiūlyme, ar komisaras Kanietė e, aktyviau daugiau apie tai papasakos apie dujas. Mes norime, kad tai būtų atspindėta ir elektros energijoje, kad aiškiai parodytumėme, kad tiekimo saugumas, kad tas klausimas gali būti sprendžiamas ir regioninių lygmenių, įtraukiant visas tas priemonės, kurias pristatys komisaras Arijas Kanietė detaliau. Dėkoju. Aš e, prieš suteikdama žodį ponui Kanietė dar norėčiau paprašyti pranešėjo pono Langeno apibendrinti diskusijas. Labai ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti visiems kolegoms ir kolegiams, ypač šešėliniams pranešėjams, kai kurie iš jų jau anksčiau buvo pateikę, raštu pateik, atsiuntę savo idėjas. E, aš manyčiau, kad reikia kalbėti ir apie ESOS vaidmenį. Aš savo pranešime e, dar ir nurodžiau pavyzdžių, kada uh, E, ši agentūra e, e, turėtų imtis veiksmų, pavyzdžiui, kai nacionalinės agentūros tarpusavėje negali susitarti ar kai yra reikalingos sertifikavimo arba patvirtinimo procedūros. Taip pat pritariu komisijos tikslui visapusiškai integruoti atsinaujančius energijos šaltinius į rinką. Dėl subsidijų naikinimo E, čia, ko gero, e, reikėtų kalbėti apie brandolinės energetikos rytį, o ne apie atsinaujančios energijos šaltinius. Komisaras Almunija jau pateikė e, skaičius apie tai, kad Jungtinėje karalystėje buvo patvirtinta 100 milijonų eurų parama būtent tokiems energijos šaltiniams ir buvo pripažinta, kad tai neiškraipo rinkos. Na, e, aš daugiau tuo ir apsiribosiu, su nekantrumu laukiu netrukus prasidėsiančio klausimo. Dėkoju, e, šešėliniai pranešiai, kolegos visiems jums dėkoju už dalyvavimą diskusijose, o pasakysiu dar, kad iki kovo 21 dienos galite pateikti pakeitimus Kovo 21 diena 11.59 naktį. Iki to laiko galite pateikti pakeitimus. E, gerbiamas komisijos narims, labai malonu, kad vėl pas mus e, lankotės. Susitinkame pagal struktūrinio dialogo principą tarp parlamento ir komisijos. Jūs pristatysite priemonių paketą e, dujų sektoriuje. Ta padarys Miguel Arijas Kanietė, komisijos narys atsakingas už klimato veiksmus ir energetiką. Kaip kolegos tikriausiai žinote, kad šių metų vasaro 16 dieną komisija patvirtino taip vadinamą e, dujų priemonių paketą. Yra du teisėkuros pasiūlymai jame dėl dujų tiekimo saugumo ir tarp vyriausybinių sutarimų tarp valstybių narių ir trečių šalių energetikos srityje. Taip pat buvo patvirtinti du neteisėkuros pasiūlymai dėl strategijos e, šildymui aušinimui ir mm, suskaitintų gamtinių dujų ir e, saugojimo sandėliavimo strategijos Tai labai svarbu, kuriant toliau energetikos rinką ir gerbiamas komisijos nariai, dabar norėčiau jūsų paprašyti pristatyti savo ir Europos e, komisijos e, poziciją. Ačiū, pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kad mane e, pakvietė pristatyti Jūsų komitetui dujų tiekimo saugumo priemonių paketą Aš e, pradžioje savo darbo sakiau, kad visuomet, kai atsiras naujų pasiūlymų, ateisiu pas jūs ir juos pristatysiu. Ir dabar e, laikausi to savo pažado. E, mes turime numatę savo darbuose daug pasiūlymų, taigi daug kartų pas jūs atvyksiu. Šiandieną pritariu tą labai, noriu pristatyti tą labai svarbų naujų priemonių paketą. Paskui atsakysiu iš jūsų klausimus, kurie buvo iškelti per pasarasias keletą savaičių. Kodėl reikia tokių priemonių ir kodėl būtent dabar? Paprastai reikia to, todėl, kad mes pernelyg esame pažeidžiami ir priklausomi nuo energetikos tiekimo ir nėra dar pakankamai taisyklių jungčių, ypač dėl atvirkštinių e, srautų. Žinome, kad buvo daug problemų 15 metais, nors kai ką įsprendėme, bet padėtis yra dar sudėtinga ir mes esame labai pažeidžiami e, tokiose situacijose, kai įvyksta kokių nors trūkdžių. Mes turime taip pat galvoti apie vartotojus, pernelik daug e, šalių dar beveik visiškai priklauso nuo vieno dujų teikėjo. Ir jeigu, pavyzdžiui, e, prisiminsime, kokia nestabili yra politinė padėtis, tai kelia e, daug problemų ir dėl to mums reikia priemonių, kad išvengtume tolesnių krizių. Ta galima pasakyti, kalbant ir apie energetikos, e, energetinę transformaciją, pereimą nuo kastinio kūro prie atsinaujinančių šaltinių, reikia pasinaudoti vėjo, saulės energetiką. Kitas dalykas yra susijęs su transporto sektoriumi ir energetikos e, išteklių transportavimu. Ir reikia pasakyti, kalbant apie dujas, kad jos išliks labai svarbiu e, elementu iki 17 metų ir toliau bet mes turime galvoti, kaip, kaip galima protingiau naudoti dujas ir kaip veiksmingiau naudoti taupiau energetiką. Mes, e, jeigu vienu procentu padidinsime taupimą, tai 2,6 procentų sumažės dujų tiekimas ir mes turime siekti e, pažangos šiuose srityse, tačiau energetinis perėjimas užtruks ir mes turime uh, suprasti, kad mes turime, e, laukdami tų pereimo pasikeitimo rezultatų, tvariai ir saugiai užsitikrinti e, dujų teikimą. Kaip pirmininkas sakė, mes pateikėme du teisėkuros pasiūlymus ir dirbsime kartu su jumis ir taip pat e, pasiūlėme dvi strategijas. Dabar pirmas pasiūlymas dujų teikimo saugumas reglamento peržiūra. Mes e, matėme pastaruoju metu, kad nacionalinė politika nėra labai naudinga visuomet užtikrinant e, atsargų saugumą. Valstybės narės nepakankamai gerai įvertina riziką, komerciniai taip pat dujų tiekimo susitarimai nėra pakankamai skaidrus, kad būtų galima išvengti rizikos. Trūksta bendradarbiavimo, dėl to mes savo pasiūlymai siekiame daug dėmesio skirti bendradarbiavimui ir solidarumui. Norime užtikrinti, kad visos šalis turi užtikrinti namų ūkiams e, dujų teikimą, taip pat socialinės paslaugas ir kad e, nebeliktų nebeapsaugotų klientų. Mes numatome e, ypatingų situacijų planus, taip pat bus atliekamas rizikos vertinimas. Mes vadovausime solidarumo principų ir taikysime jį toms šalims, kurios gali nukentėti nuo teikimo krizės. Taip pat mes nagrinėsime dujų teikimo sutartis, kurios yra ilgesnės negu e, vienerių metų. Aš žinau, kad e, daug žmonių bijo, kad Bruselis e, kišasi į komercinius tarimus, bet mes nesikabinėsime prie detalių. Mes norime užtikrinti, kad turėsime aiškę, aišku vaizdą apie situaciją. Europos Sąjungoje ir e, įversinsime riziką, taip pat e, įdėksime naujas priemonės e, siekdami apsisaugoti nuo rizikos, jeigu to reikės. Daugelis iš jūsų galite klausti, kodėl mes dabar norime peržiūrėti gana naują teisės aktą. Aš žinau, kaip dėkasėjo Vera Karinč ir kiti dirbo šioje srityje, bet mes dabar turime suvokti realybę, kad dabartinė sistema neužtikrina, kad esmė yra uh, užtikrinti atitikimą ES politikai. Ir kai patvirtinama kokia nors politika, mes uh, turime laikytis pagrindinių principų ir vienas iš jų yra uh, atsargų teigimo saugumas. 124 dabar e, yra susitarimai dėl dujų tiekimo ir mes turime e, siekti užtikrinti saugumą. Komisija informuos valstybės narės apie bet kokias abejonės per ateinančias savaitės ir žiūrėsime, ar per 12 savaičių, ar neprieštarauja susitarimai uh, ES teisėjai. Ir Jeigu mes matysime, kad komisijos nuomonės nesilaikoma, nesilaikoma jos rekomendacijų, tai mes pradėsime pažydimų procedūrą. Bet norime užtikrinti pirmiausia dialogą tarp komisijos ir valstybių narių ir viską remsime faktinę analizę. Mūsų siekis yra paprastas - užtikrinti, kad dujų susitiekimo sustarimai nepakenktų energetinio saugumo principų ar vidaus rinkos funkcionavimui nepa, kenktų. Praeitą savaitę mes ir patikėjome atitinkamus pasiūlymus. Dabar dvi strategijos - e, suskaitinamos gamtinės e, dujos ir e, aušinimas bei šildymas. Mes e, norime apsirūpindami e, duomis išsitikinti e, savo atsparumą ir užtikrinti geras kainas. Taip pat turime užsitikrinti esminės svarbos infrastruktūrą. Mes ES turime jau pakankamai E, pajėgų, kad galėtume priimti dujas iš e, Kataro kitų šalių, tačiau pajėgumai daugiausiai salti vakarų Europoje, bet kitur dujų rinka nėra pakankamai e, išplėtota ir per daug šalių priklauso nuo vieno teikėjo. Tokia yra realybė. Mes turime Baltijos šalyse, centrinėje, pietryčio Europoje ir pietvakarių Europoje įgyvendinti labai svarbius dujų tinklų projektus turime išvengti problemų ir užtikrinti konkurenciją tose regionuose. Taip pat reikia užtikrinti, kad tie regionai galėtų pasinaudoti naudą iš tarptautinės dujų rinkos. Mes iki šiol e, ne viską galėjome padaryti, bet e, dėl energetikos e, kainų po, pokyčių mūsų rinka tapo uh, patrauklesnė ir mes dabar galime dalyvauti pasaulinėje rinkoje. Taip pat labai tikimės bendradarbiauti su didžiuoju e, septynetuku, pirmininkaujant Japonijai, taip pat su Kanada, JAV ir kitomis e, šalimis. Dabar grįšiu prie pradžios. Šis e, paketas susijęs ne tik su didesniu dujų kiekiu, bet mes turime užtikrinti se, sektorių E, vartotojus, kurie suvartoja didžiąją dalį mūsų dujų. Mes turime, tiksliau šildymo sektorių, mes turime nepa, užtikrinti didesnį veiksmingumą, didesnį e, taupumą. Mes žinome, kad e, pusė pastatų buvo pastatyta prieš įdėgiant bet kokius energetinio veiksmingumo standartus. Ir mes matome, kad galima labai daug ką padaryti šioje srityje. Taip pat strategijoje sieksime šalinti įvairias kliūtis ir siekti panaudoti kaip galima daugiau atsinainančios šal, e, energetikos e, aušinimo ir šildymo srityje. Taip pat mes e, tikimės, kad nauja elektros rinkos struktūra leis mums pasinaudoti galimybėmis numatyta peržiūrėti e, pastatų e, energetinio efektyvumo e, direktyvą ir tokiu būdu užtikrinti geresnės, taupesnės sistemas, aušinant ir šildant pastatus. EPSI jau numatė investuoti Prancūzijoje, pavyzdžiui, į pastatų atnaujinimą ir 60, 75 procentais turėtų sumažėti sąskaitos 40 e, tūkstančių namų. Ir mes e, norime užtikrinti taip pat geresnius mechanizmus e, plėtoti nau, mažus projektus. Svarbiausias dalykas yra tas, kad uh, E, aušinimas, e, šildymas turi būti e, mums labai svarbus ir turime tam skirti dėmesį ateityje. Dar baigdamas noriu pasakyti, kad mes turime užtikrinti saugumą, solidarumą ir tvarumą. Ir Europa turi pasiekti tuos visus dalykus dabar. Aš laukiu jūsų klausimų ir esu pasirengęs dirbti su parlamentu ir su jūsų komitetu, kad mūsų pasiūlymai taptų teisės aktais. Ačiū. Very... Ačiū komisijos nariui, tai yra labai svarbus paketas mums visiems, mes jo laukėme, jūs pats tai akcentavote savo trumpoje kalboje, palėtėte pačius svarbiausius aspektus, pavyzdžiui, suskistintos gamtinės dujos, kalbėjote apie vairius sprendimus susijusius su 36 šalimis ir mūsų kaiminėmis taip pat energetikos, ener, energetinės bendrijos šalis. Taip pat kolektyvinis dujų įsigijimas pirmąjį kartą oficialiajame dokumente, Europos komisijos oficialiajame dokumente yra minimas labai aiškiai. Krizės prevencija irgi atrodo yra taip pat svarbu kaip krizės sprendimas, kai jie ištinka. Taigi prevencija irgi labai svarbu, projektuojant mūsų rinką ir bendrijos požiūris irgi yra labai svarbu svarbus dalykas mums visiems bendrijos požiūris dėl to, kad viena šalis gali sukelti tiekimo krizę, bet nei viena šalis pati savaime problemos neišspręs, kai ta krizė ištiks. Taigi tokia, toks bendrijos požiūris yra labai svarbus. Na, o dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai ponas Rubik, EPP vardu. Ja, danke, Herr Präsident. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui Kanjete. Iniciatyva dėl e, paketo dujų sektoriai mums labai svarbi, nes e, ji įtakos vidaus rinką. E, dabar labai daug dujų yra importuojama, apimtis yra 400 milijardų per metus. Ar mes galime susitarti dėl tokių kainų, kurios būtų palankios ir vartotojui. Štai, pavyzdžiui, šiaurėje, e, Europos šiaurėje, Norvegijoje arba e, Europos pietuose, Adrijos jūroje, Kipre irgi buvo atrasta dujų telkinių. Tai, taigi, ko gero, reikėtų galvoti apie savo pajėgumus. Tai e, irgi būtų prioritetas dabar e, dujos ir anglis. Perėjimas nuo e, anglės prie dujų e, gali sumažinti CO2 emisijas. Manau, kad būtina užtikrinti dujotekių projektų įgyvendinimą, taip pat uh, Būtina kurti ir reikalingą infrastruktūrą. Čia labai svarbus yra ir Junkerio planas. Ypač plėtojant tinklus, kuriant pačią infrastruktūrą, kyla problemų dėl laiko terminų laikymosi, aš manau, kad e, reikia užtikrinti, kad kiek įmanoma e, greičiau būtų įgyvendinimas projektas ir dėl e, dujų sandėliavimo arba dujų saugojimo, nes nuo to irgi priklauso gamybos galimybės. Much, Ačiū kolegai. Nika, socialdemokratų vardu. Ačiū. E, sveiki atvykę komisijos nariai, dėkoju už įžanginį žodį, dėkoju, kad pristatėte visus įsiekros paketus. Šis paketas yra ypatingai svarbus, nes viena vertus jis leidžia mums pasiekti labai svarbaus tikslo, tai yra 30 procentų atsinaujančių energijos šaltinių. Ir manau, kad to pasiekti yra įmanoma, nes be dujų strategijos e, šio tikslo pasiekti beveik neįmanoma, nes neturime tokios, tokio energijos šaltinio, kuris leistų pasiekti CO2 tikslų. Taip pat labai svarbu užtikrinti jungtis tarp visų e, dujų tiekimo šaltinių, nes norėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbus elementas, nes nepakanka įsigyti dujas, reikia žinoti, iš kur jas gausi, nes priešingų atveju energetinio saugumo nebus. Taip pat norėčiau pasveikinti tą pasirinktą, pasirinktą integruotą požiūrį į gamtinės dujas, nes aš manau, kad, man atrodo, pirmąjį kartą kažkas galiausiai išdryso uh, iškelti šį klausimą, nes pirmiausia, tai yra politinė problema ir nepamirškime, kad labai daug kartų netekome dujų žiemos metu dėl labai akivaizdžių priežasčių. Taip pat labai svarbu, kad akcentuotume visus tarp, tarp valstybinės jungtis. Ir taip pat regioninis bendradarbiavimas yra svarbus. Taigi klausimas komisarė, kaip tas regioninis bendradarbiavimas veiks ir kokios nuobaudos bus taikomos valstybėms narėms, kurios nesilaikys reikalavimų toliau, kalbant apie tarp vyriausybinius susitarimus. Jeigu kvalifikuotojai dauguma taryboje pritars ante vertėms, turint omenyje, kad ankstesnėje kadencijoje buvo tam priešinamasi. Ir dar vienas klausimas kai šis dujų paketas bus patvirtintas, man atrodo, mes galėsime išspręsti tokiu būdu ir problemas susijusią su klimato kaita. Jūs taip pat kalbėjote apie transportavimą, pervežimą ir taip pat dujų naudojimą laivyboje taip pat. Kas Lodemski, AKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Uh, Turiu klausimą komisijos nariui. Šiame dujų pakete Europos komisija siekia kontroliuoti komercinės sutartis. Turint omenyje Europos energetinį saugumą. Tai aš norėčiau išsiaiškinti, kaip tas kontrolės mechanizmas atrodys ir ar jūs esate numatę kokias tai sankcijas ir kokio pobūdžio tos sankcijos būtų tais atvejais, jeigu energetinio saugumo principas būtų pažeidžiamas, jeigu komisijai tektų padaryti išvadą, kad, tarkim, įvyko toks pažeidimas. Dėkoju. Kionegai. Toliau Klioturmes žaliųjų vardu. Ačiū. Pradėsiu nuo to, kas tikiuosi išliks Europos komisijos prioritetu, tai yra šildymo ir vėsinimo kondicionavimo strategija. Ir manau, kad galiu pritarti visa, visoms toms priemonėms, kurios pateiktos dokumente, tačiau aš manau, kad jūs neišvelgiate plačiau situacijos, būtent investicijos į šildymą ir kondicionavimą. Dabar matome nedidelės naftos, dujų kainas. Tai kaip jūs galėsite konkuruoti esant tokioms aplinkybėms? nes komisijos strategijoje būtent ir trūksta pamastymų, kodėl naftos kainos yra tokios nedidelės, ar jos bus tokios, ar auks, ir kokia yra Europos strategija šioje prasme, nes čia yra geopolitiniai, ekonominiai aspektai. Ir man atrodo, kad visi energetikos ekspertai per pastarosius 2-3 mėnesius kalba apie tai, kad kalba apie nedėlės naftos kainas ir to padarinius. Tačiau komisija to neminė ir visiškai nekalba apie tai. Tai gal galite plačiau pakomentuoti situaciją. Dabar kalbant apie dujas. Mes žalieji pritarėme komisijai dėl tartautinių dujų susitarimų, daugiau skaidrumo, ex antes skaidrumo. Ir mes tikrai pritarėme jums dėl to, bet taip pat norime, kad komisija daugiau kalbėtų apie regioninį energijos tiekimo saugumą. Čia reikalinga gera strategija, nes matau, kad yra daug valstybių narių, kurios nori pasilikti prie nacionalinio planavimo. Ir mes nepritarėme tam, kad dujų scenarijai, kurie numatyti jūsų strategijoje, yra susijęs su tuo, kad na, dujų vartojimas mažėja Europoje. Ir neįsivaizduoju, kodėl turėtų didėti. Pastatuose jūs tą sakote, jūs pateikėte efektyvumo procentus ir dviem 0,6 procento sumažintumėme dujų suvartojimą pastatuose. Daugiausia dabar dujų suvartojimo pastatuose ir tas vartojimas mažės. Pramonėje situacija yra mažiau stabili, transporte vėlgi gal bus naudojama šiek tiek laivyboje, bet nedideliais mastais. Ir toliau elektros energija. Ir mes tikimės, kad apivertinių taršų sistema bus pakoreguota tam, kad dujos būtų sugražintos elektros energijos rinką, bet tie dujų vienetai ne, ne, nesitęs šimtus valandų, taigi tai bus išprovokuoti dideli mastai ir jūsų poveikio vertinimas dėl dujų apimčių man yra įtikinamas ir daugelis taip sako, daug ekspertų sako, kad visi jūsų numatyti pastarų metų dujų ap, ap, suvartojimo mastai nebuvo tikslus Ir jeigu jūs sakote, kad tiek dujų bus suvartojama Europoje ir panašiai, tai jūs skatinate investicijas. Ir tos investicijos galiausiai guls ant vartotojų pečių. Tai mes turime užkirsti kelią komisijai per dėm optimistiškai kalbėti apie tokius dujų scenarius. Ir dar, komisarė, ar jūs turite atsakymų į mano kritinės pastabas ir kaip dujų tie scenarijai būtų geriau ir realiau pristatyti komisijos. Dabar tas Nord Stream projektas. Dar norėčiau užbaigti šį sakinį. Jūs siūlote milijardus investuoti į dujas, į suskistintas dujas ir nieko nesakote apie tai, kaip užkirsti kelią Nord Stream projektui. Vartotojas, aš e, kalbėtas nutraukiamas. Silikiotis išguoja. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, daug dalykų galėtumėme padaryti, kad paskatintumėme energetinį saugumą, sustiprintumėme energetinį saugumą. Pirmiausia, gamtinės dujos, e, tai, kas daroma šioje srityje, yra labai pozityvu, dėl to, kad yra diferencijuojamas energetinis derinys ir smarkiai sumažinamas priklausomumas nuo vamzdynų. Ir užtikrinamas lankstumas, lanksti energijos rinka. Tačiau, jeigu norime už tikrai siekti tvaraus energetinio saugumo, kalbant apie tiekėjus, tai labai svarbu, kad įvairūs suskistintų gamtinių dujų terminalai naudotų ir vietos šaltinius. Jūs minėjote tai, kad bendrai mes importuojame suskaitintas e, gamtinės dujas iš JAV, Kataro, Alžyro ir kitų šalių. O aš manau, kad labai svarbu komisijos pareiškime, kur kalbama apie energetiką ir Europos Sąjungą ir suskaitintas gamtinės dujas, tu, tame pareiškime turime aiškiai pasakyti, kad rytų viduržėmio jūra yra puiki atsirandanti galimybė dujų šaltinis, nes e, dėl Kipro padėties rytų viduržėmio jūroje trūksta tokio išbaigtinio, išsamaus pasiūlymo, kaip būtų galima pasinaudoti ištekliais e, toje jūroje. Pavyzdžiui, sąjunga galėtų remti suskaitintų dujų terminalo statybą Kipre, kad būtų galima sumažinti priklausomumą nuo išorės šaltinių ES ir taip pat uh, pagerinti bendrą energetinį derinį. Ir taip pat tikimės, kad tokiu būdu būtų galima sumažinti problemą susijusią su neligybė tarp įvairių regionų. Ir mes žinome, kad Viduržėmio jūroje ir Pietų Europoje yra didelių spragų, kalbant apie energetinį saugumą. Toliau, jūs taip pat pats tai akcentavote savo žanginėme žodėje, kai kalbėjote apie, įvairius, apie įvairias sutartis. Bet čia yra problemų, nes iš esmės valstybės narės taps kaip ir Europos komisijos politikos objektais. Taigi mes negalime leisti valstybėms narėms tarp valstybinių ieškoti sprendimų, tarp valstybinių susitarimų, kad būtų išsprendžiamos įvairios vietos problemos. Tam tikra prasme tokiu būdu yra pažeidžiamas nacionalinis suverenumas, yra uh, mažinamas valstybių narių lankstumas, sprendžiant įvairias problemas. Įvairias problemas. Taigi labai svarbu kalbėti apie nacionalinius, regioninius poreikius ir taip pat labai svarbu apginti tuos regionus nuo tarptautinių korporacijų aktyvumo ir išpolio energijos rinkoje. Dabar tos taisyklės, tie reglamentai, kurie buvo paskelbti dėl energetinio saugumo prieš keletą dienų, jūs jas, jas irgi minėjote, tos taisyklės negali būti įgyvendinamos kitose valstybėse narėse dėl energetinės izolacijos. Ir Europos komisijos pareiškime aiškiai buvo pasakyta, kad įgyvendinti Kiprė to neįmanoma, įgyvendinti Maltoje to neįmanoma. Tai, tai nėra teisinga tam tikrų valstybių atžvilgių. Barbara Kapel, NF vardu. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė Kanjėte, jūs šiandien mums e, sakėte, kodėl yra būtinas 2016 metų paketas dujų sektoriui ir kaip reikėtų įgyvendinti pasiūlymus tame pakete. Tie pasiūlymai tikrai labai svarbus. Jūs pabrėžėte, kad daugiau kaip 50 procentų dujų į Europą yra importuojamos, na, o kai kurios valstybės narės iki 70 procentų priklausomos nuo dujų tiekėjo. E, dujos labai e, svarbios dekarbonizavimui. Gamtinės dujos ateityje turėtų būti naudojamos protingiau. E, vienas procentas E, e, didesnio efektyvumo reikštų minus, kablelis, minus 2,6 procentai e, mažiau dujų importo. Jūs taip pat sakėte, kad būtinos investicijos į dujų infrastruktūrą. Jūs taip pat sakėte, kad reikia naujų terminalų suskystintoms dujoms. Dabar tokių terminalų yra daugiau vakarų Europoje, mažiau rytų Europoje. E, ir taip pat e, dujos dabar kainuoja pigiau, e, energija brangiau. Ir aš noriu pastirauti, kaip komisija galėtų užtikrinti dujų sektoriaus konkurencingumą. Galbūt privatus, privačio, privatus sektorius irgi e, e, galėtų prie to prisidėti. Toliau dėl šildymo ir šaldymo. Čia sunaudojama apie pusę visos energijos. Kaip manote, koks vaidmuo tenka dujų sektoriui, kuriant naują energijos rinkos modelį, e, kur uh, vis daugiau būtų panaudojama atsinaunančių energijos šaltinių, pavyzdžiui, biomasės ir pažangiųjų technologijų pastatuose ir infrastruktūroje. Kaip manote, koks čia vaidmuo tektų dujų sektoriui? ir kaip galima būtų užtikrinti didesnį lankstumą ir geresnę sąsąją dujų sektorėje. Norėčiau padėkoti e, visiems koordinatoriams. Galbūt, gerbimas komisijos nary, galėtumėte sureaguoti visų koordinatorių pastabas, frakcijų atstovų pastabas. E, paskui suteiksime galimybę kitiems kolegoms paklausti. Norėčiau padėkoti visiems koordinatoriams. Pone Rubikai, jūs kalbėjote apie tai, kad e, turime vietos gamybos e, pajėgumus, e, taip pat, kad Kipre, Izraelija, prie Libijos krantų 5500 vienetų dujų atrasta ir tai taip yra, bet to nepakanka. Dėl gamtinių dujų strategijos mes e, turime investicijų fondą ir Europos infrastruktūros sujungimo e, priemonę. Mes turime paskolas ir dotacijas ir turime derinti labai protingai tuos dalykus ir galvoti, kada reikia papildomos paramos su suskystintų gamtinių dujų strategija ir rinkos naujų modelių. Mes bandome galvoti apie e, visuotinės svarbos e, projektus pirmiausia, nes visko negalime finansuoti. Turime galvoti pirmiausia apie tai, kas yra svarbu, kas gali užtikrinti tarpusavio jungtis ir lankstumą rinkoje. Tai labai svarbu. Uh, administracinis vėlavimas įgyvendinant bet kokį projektą, tai yra problema. Mes turime e, projektų e, priimtų reglamentų 10 per 10 metų, dabar yra kai kurie projektai taip pat ir turime e, galvoti, kaip veikti geriau, nes tai kelia rimtų problemų. Ir kartais vietoje užtrunka labai ilgai, kai, kol projektas pradedamas įgyvendinti. Dėl to reikia e, politinės paramos aukšto lygio politinių grupių, kad jos e, paremtų projektus. Baltijos šalyse veikia tokios e, grupės Pirėnų pusės salyje, centrinėje pietričių Europoje. Ir tai pasiteisino, nes Kai ministras pirmininkas nuvyksta į tą vietą, jis išreiškia savo paramą, nes vietos regionė valdžia susiduria su įvairiausiamis problemomis. Pasižiūrėkime į pietinį koridorių e, nuo Azerbaidžiano per Turkiją, Graikiją. Visos problemos buvo įspręstos, bet galiausiai paskutinėme punkte Pulijoje, Italijoje, kilo labai rimtų problemų. Tai būtent to, tokios yra problemos, yra e, labai e, aktualios. Taip pat buvo kalbama apie regioninį bendradarbiavimą. Tai yra tikrai rimta problema. Mes kalbame apie atsargų saugumą, norime holistinio požiūrio. 17 metais, kovo 31 dieną, kiekviena valstybė narė norime, kad informuotų mus apie ginamus vartotojus. Tai yra nacionalinis sprendimas apsaugotus vartotojus. Aš turiu tiek ir tiek tokių vartotojų, yra tiekimo standartai. Ir mes turime galvoti apie tos apsaugotus vartotojus, bet 18 metų e, lapkričio mėnesį mes turime surenkti simulaciją teisinį pratimą visoje Europos Sąjungoje, kad galėtume įvertinti, kas atsitiks, jeigu, pavyzdžiui, bus nutrauktas dujų tiekimas. Regionai turi atlikti tokį vertimą iki 18 metų rugsėjo pirmos dienos. Kiekviena valstybė narė turės atlikti vertinimus, bet regionių lygmenių mes turėtume galvoti, kaip subalansuoti mūsų prioritetus esant e, tokiam blogiausiam scenariui. Paskui reikia prevencinių ypatingų atvejų planų, jie turi būti patvirtinti iki 19 metų kovo mėnesio. Komisija jau pateikė pirmuosius variantus tokių planų ir komisija pasižiūrės, įvertins nacionalinius planus bet komisija pradės veikti tada, tik tai, kai bus ypatinga situacija. Kitais atvejais veiks rinka, o esant ypatingai situacijai mes bandysime kontrol, e, koordinuoti Europos veiksmus, kad būtų įspręstos problemos. Mes nesieksime kištis, nes e, sakė pirmininkas, kad viena e, valstybė narė gali sukelti problemą, bet viena šalis negalės įspręsti problemų ir dėl to reikės e, taikyti solidarumo principą. Transportavimas dar labai svarbus dalykas ir mes e, su Šefkovičium ir Katainenu e, komisijos nariais kalbėsime apie tai, kaip uh, E, mažinti CO2 emisijas iš transporto, įskaitant jūrų transportą, bet taip pat reikia nepamiršti ir kelių transportų, jos labai svarbios šioje srityje. Dabar perinu prie pono Turmeso klausimų, jie visuomet labai sudėtingi būna. Ar komisija galvoja? Ar nepervertina poreikio dujų komisija? Pirmiausiai, Komisija pateikė pasiūlymus ne prognozomis, bet e, apskaičiavimais tam tikrais. Mes vertiname politikos priemonių poveikį. Pagal vieną scenarijų matome, kas atsitiko, jeigu valstybės narės įgyventi dabartinę politiką nesimdamas tolesnių veiksmų. Ir sakome 384, 80 iki 30 metų, bet mes turime taip pat atsinaujančių šaltinių direktyvą svarstyti, turime e, energetinio veiksmingumo direktyvą svarstyti ir galvoti, ko mes norime. Bet komisija negali dabar kažkokių mistinių ar stebuklingų skaičius minėti. Mes sakome, mes e, veiksime taip, nes turime tam tikrus tikslus, pavyzdžiui, mažinti CO2 emisijas ir turime galvoti, kas mums svarbiausia bus e, energetinio efektyvumo srityje, kam pritars valstybės narys, kokie tikslai bus privalomi, kokie ne. Pone, turime, sakyčiasi visi parametrai 27 ar 30 priklauso viskas nuo metų ir kiek ambicingai mes sieksime savo tikslų e, pastatų energetinio naudingumo srityje. Pavyzdžiui, kaip spręsti tos klausimus reikia atskiros e, pastatų direktyvos ir kaip įgyvendinti energetinio veiksmingo direktyvą ir kaip ką daryti su pastatais e, tokiais, kokie jie yra dabar. E, Kiekvieną mėnesį, kiekvieną mėnesį mes pradedame pažeidimo procedūrą. Aš šiaip norėčiau palaikyti dialogą su valstybės narėmis, o ne pradėti taikyti tų procedūrų. Bet yra dvi direktyvas, dėl kurių kyla uh, daug problemų. Energetinio efektyvumo direktyva ir pastatų energinio naudingumo direktyva. Dabar kainos. Kain... Jeigu mes E, plėtosime atsinaujančius šaltinius, norime e, mažinti CO2 emisijas iš transporto, kai nafta e, pigi, tai yra sudėtinga. Mes turėsime reglamentuoti, norėdami daugiau biodegalų ir panašiai. Turėsime priimti taisyklės, siekdami COP21 tikslų kiek, pavyzdžiui, kitai dalykai svarbus, kaip Iranas pak, kai kokie jo bus pajėgumai ir galimybės pakliūti į rinką, kaip reikės viską subalansuoti ateityje, sustarimai tarp Saudo Arabijos, Rusijos, Irano, kaip viskas pakryps ateityje, tai labai sudėtinga prognozuoti, bet mes turime tikslus mažinti pasaulinį atšilimą ir mes nepriklausomai nuo naftos kainų pokyčių turime siekti tų tikslų, nes jeigu siesime savo tikslus su tuo, tai tuomet e, viską praras. Mes turime galvoti apie biodegalų plėtotę ateityje, naujos kartos biodegalus, biokūrą ir siekti savo tikslų. Bet tai nebus lengva. Dėl viduržymio jūros energetikos išteklių buvo dėl to keletas klausimų, o dėl Gazpromo ir Nord Streamo. Vėliau atsakysiu pabaigoje į tai, nes nėra daug laiko, bet aš vis tiek apie tai pakalbėsiu trumpai. Nors, jeigu jūs norite, aš galiu atsakyti dabar dėl Gazpromo. Mūsų pozicija labai aiški, kurią e, nuolat kartojame. ES bet koks dujotikis turi būti siek, statomas atsižvelgiant į teisės aktus, aplinką, konkurencingumo ir viešųjų pirkimų taisyklės ir komisijas griežtai laikysis tų principų. Taip, mes e, gavome pirmąjį vertinimą trečiojo paketo taikymo, komisijos teisės tarnybos atliko vertinimą ir kilo daug svarbių klausimų, kurie dabar viduje yra e, svarstomi. E, Kai mes jau aiškiai viską žinosime, aš atvyksiu pas jūs ir pristatysiu mūsų poziciją. Bet norėčiau štai ką pasakyti. Teisiniai aspektai nėra viskas, kadangi politiniai ir ekonominiai aspektai, kaip e, poveikis rinkai, e, atsargų teikimo saugumas, tie dalykai taip pat turi būti priimti domen. Jeigu bus nutiestas tas dujotiekis, tai 80 procentų dujų e, keliaus per tą vienintelį e, dujotiekį. Tai yra susijęs su saugumo dalykais. Ir Gazpromo pozicija Vokietijos rinkoje, e, bendroje rinkoje padidėtų dar. Ir kitas dalykas - Ukraina ji tebėra tranzitinė šalis ir visi parametrai e, labai svarbus ir komisija dabar siekia taikyti ES teisę ir stebėti, kaip bus, e, kai, pavyzdžiui, dujotekis nusties iki Vokietijos, bet paskui dujas reikės paskirstyti, kaip jos pateks į e, Bulgariją ir kitur. Mes turime užtikrinti vienodas sąlygas visiems Mes taip pat turime e, žinoti, kokios yra sutarčių sąlygos. Mes nenorime kištis, bet turime e, viską žinoti ir dėl to esame nusibrėžę tą 40 procentų tikslą. Ir mes e, turime vertinti riziką rinkoje regionai dar e, apie tai buvo klausimas. Ir e, apie Kiprą komisija veikia pagal objektyvius parametrus, bet pasiūlymai nėra iškalti kur nors akmenyje. Mes laukiame pasiūlymų iš valstybių narių. Nu, Ir e, tada galvosime apie regionų skūrimą. Matote, prieduose, e, Junktinė karalystė, Airija, Šiaurės vakaruose, taip pat Belgija, Prancūzija, Portugalija, Ispanija, Niderlandai, e, Čekija, Vokietija, Lenkija, Slovakija, Centre, Austrija, Kroatija, Vengrija, Slovenija, viena grupė Estija, Suomija, Latvija, Lietuva. E, Danija, Švedija, e, kita grupė, Kipras nėra susijęs su kito, kitu rinka, taip pat Malta bus atskirai, Malta e, jeigu prisijungs prie kitos šalies, tai tuomet mes laikysime, kad ji yra regionas tos kitos valstybės narės. Bet e, dėl pačių regionų galutinio suformavimo bus priimtas politinis sprendimas. Mes pasižiūrėsime į regioninę rinką, į tarpusavio jungtis, į geografinį artumą ir taikysime tokius nuosaikius e, parametrus formuodami regionės grupės. Dėl Kipro ir Maltos aišku, kad reikės imtis veiksmų. Mes turime siekti išvengti regionų izolacijos turime užtikrinti prieigą prie e, dujų. Trijų, prie trijų dujų e, šaltinių ir turime galvoti, kaip tą padaryti. Dabar dėl viduržėmio jūros reikia pasižiūrėti, kaip bus tiesiami dujotiekiai ir kaip tai atrodys toliau. Pone Kapel, kaip galima suderinti lankstumo priemonės? Mes turime problemų elektros rinkoje dėl lankstumo. Ką tik tai kalbėjote apie rinkos naują modelį, nes trūksta elektros rinkai e, lankstumo, kad būtų galima pakankamai gerai plėtoti atsinaujinančius šaltinius. Jeigu rinka būtų lankstesnė, atsirastų geresnis e, atsakas e, gaminant elektros energiją ir mes turime dujų rinkoje ieškoti lankstumo. bet reikia, pavyzdžiui, elektros rinkoje tam tikros atsarginės, atraminės energetikos, tai bus dujos. Ir mes turime užtikrinti dujų buvimą ten visuose tose vietose, kur jų reikės. Dabar bandome spręsti visus e, stygius, stygių problemą dujų sektoriuje. Mes negalvojame tik apie didelius e, dujodėlius, kai e, Rusija nusprendė panaikinti projektą South Stream. Aš tada sakiau, kad nereikia didelio mums dujotiekio Europoje. Mes turime sujungti regionus ir užtikrinti atgalinį e, srautą. Ir trijose grupėse dirbame centrinėje pietų Europoje, yra šeši prioritetiniai projektai gyvendinami, du pagrindiniai koridoriai e, iš Graikijos į šiaurę ir dar vienas Baltijoje. Grupė numatė šešis e, prioritetinius projektus e, suskystintų dujų saugojimui, taip pat sujungia Baltijos šalis ir Suomija su Europos kitomis valstybėmis toliau. Trečia grupė - Portugalija apimanti Du projektai yra e, pietvakarių Europoje ir mes nenorime dar e, papildomai suskisintųjų e, gamyklų, mes norime panaudoti tas, kurios jau veikia ir užtikrinti geresnės jungtis, užtikrinti tinklą. Mes norime lankščios energetikos rinkos, dujos būtų kaip atraminė, rezervinė, rezervinis išteklius. Naudo, taip pat daug dėmesio skirsime suskistams dujoms. Pone Turmesai, ateityje, jeigu mes turėsime ambicingą energetikos taupimo politiką, mums reikės mažiau dujų. Taip, tas yra e, teisinga. Galime pakalbėti apie tai, e, kokiu mes turime ambicijų ir parlamentas tikrai e, yra ambicingas, bet aš taip pat turiu daugiau, daug ambicijų ir siekių. Dėkuoju komisijos nariui, dabar kiti kalbėtojai. Benito Ziliuaga. Prašau kolegų nelgiau nei dvi minutės kalbėti. Labai rūpi, kad nebūtų Sorry? 58. Uh, colleague Benito Ziluaga. Muchas gracias, señor presidente. Eh, señor... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Kanietė, kovoti su klimato kaita, taip pat sutarimas COP21 susirinkime prieš kelis mėnesius reiškia, kad šiltnamo efektą sukeliančių dujų turi būti iš esmės sumažinta. Taip pat komisija skatina suskistintas gamtinės dujas, o tai prieštarauja tikslams. Jūs sakėte, kad suskistintos gamtinės dujos yra alternatyvus dujų šaltinis, tokiu būdu mažinamas CO2, bet pažvelkime į skaičius. Turime atsižvelgti į visus procesus. Gavyba, rafinavimas, čia ir siera naudojama, skystinimas, transportas ir deginimas degimas Ir visa tai turi atitikti strateginius energetikos politikos tikslus, taigi viskas priklauso nuo, nuo to, kam pasiduosi, bet saugumas iš tiesų čia nebus užtikrinamas, nes reikalinga labai brangi infrastruktūra, o poveikis aplinkai bus labai didelis. Kova su klimato kaita neturėtų būti aukojama strateginių tikslų labui ir tikimės, ponia Kanietė, kad jūs neginsite dujų taip, kaip ginate naftos gavybos įmonių ar urano gavybos įmonių. Ačiū. Kolegai, kitas kalbėtojas Blanko Lopes. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už pristatymą. Jūs jau paaiškinote tam tikrus klausimus, kuriuos aš ketinau užduoti. Rinka, kuri užtikrins saugų dujų tiekimą prieinamomis kainomis vartotojai yra svarbus tikslas. Jo nepasieksime, jeigu nebus fiziškai integruota ta rinka. Pažvelkime į suskistintas dujas. Dabartinių terminalų pajėgumai ES teritorijoje, ar jų pakaks, kad būtų galima patenkinti poreikį ir paklausą Europoje? Mums nereikia galybės naujų jėgainių, reikia pasinaudoti turimomis jėgainėmis ir skatinti jungtis apie tai kalbėjo ir pats komisaras. Taigi, norėčiau, aš, pavyzdžiui, paminėti čia Pirienų pusęsalio pavyzdį. Čia yra keli terminalai ir galime sumažinti priklausomą nuo Rusijos dujų, tačiau trūksta realių jungčių, tinkamų jungčių ir dėl to neįmanoma ES pasinaudoti tokiu didžiuliu potencialu. Pažymikas projekto įgyvenimas Katalonijoje 14 milijardų kubinių metrų leistų mums e, užtikrinti pajėgumą, jeigu tai būtų. Ir tai būtų galimybė Ispanijoje, Ispanijai teikti tas dujas e, Europai. Taigi neintegravimo kaštai yra didžiuliai šimtai milijonų eurų vartotojams. Taigi trumpai kalbant, tai, kad trūksta integracijos, tai, kad nėra užtikrinama kainų konvergencija tarp įvairių Europos regionų panašu yra jau pakankama priežastis pateisinti didesnės pastangas integruoti Europos rinkas. Ačiū. Thank you very much, colleague. Uh... Ačiū. Pone Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė Kalnietė, kadangi trūksta laiko, kalbėsiu trumpai. Dėl regioninio bendradarbiavimo komisijos pasiūlymas pagrįstas būtent tokiu požiūriu ir aš tuo džiaugiuosi. Regioninis bendradarbiavimas nelaimės atveju užtikrintų solidarumą. Aš nelabai e, pritariu tam, kaip yra suskirstyti regionai ir kokias apibrieštis pateikiamos. Vokietija sugrupuota su Čekija, Lenkija, bet e, mes. Vokietijai nebūtų parengti e, planai nelaimės atveju su kai kuriamis kitomis šalimis, kaiminėmis šalimis, nes su visomis kaiminėmis šalimis mes esame tam pačiam regione. Dabar dėl saugojimų klientų, kas jie būtų, e, aš manau, kad e, reikia vienodų teisų visiems. Toliau sutartis dėl dujų tiekimo tarp ES ir užsienio įmonių. E, tom sutartim būtų taikoma konkurencijos teisė. Tam tikromis aplinkybėmis komisija norėtų susipažinti su kai kuriamis sutartimis, 40 procentų sutarčių, kurios trunka mažiausiai vienerius metus. Dėl patikimo apsirūpinimo energiją ir mokesčių. Ko gero, komisija gali pareikalauti, jog dujų įmonės pateiktų ir kitas sutartis. Man atrodo, tai neprimtina. Komisija turi labai konkrečiai suformuluoti, ko ji nori. Ir nelabai supratau, e, ko tikisi komisija e, susipažinusi su tokiamis sutartimis. Yra faktas tas, kad daugelis tokių susitarimų sudaromi su viena įmonė ir ne, ko gero tai nieko nekeičia. Man atrodo, kad um, neaišku, ar tai užtikrintų geresnę sutarčių šalių padėtį, juk ta e, vienintelė įmonė, ko gero, yra iš Rusijos. Zorinių. Ačiū toliau, panas Zorinio. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą ir paaiškinimus. Manau, kad buvo padaryta nemažai pažangos. Patikimas apsirūpinimas e, dujomis yra vienas iš mūsų prioritetų ir čia labai svarbus vaidmuo tenka diversifikavimui. Dėl dujų rinkos modelio, apie tai mes ką tik kalbėjome ir norėčiau dar pridurti, jog tai padėtų pasiekti ir dekarbonizavimo ir energetinio efektyvumo tikslų. Iškastiniai e, energijos šaltiniai pasibaigs, reikia rasti jiems pakaitalą. Taip pat reikia užtikrinti tokį perimą prie kitų energijos šaltinių, kad nekiltų krizė. Gerbiamas komisarė, noriu pateikti akivaizdų klausimą, bet tai svarbu padaryti iš politinės perspektyvos žiūrint. Mes žinome, kad dujos e, Europai yra svarbios tiek politinė, tiek ir ekonominė prasme, bet mes e, turime nepamiršti ir kokios galimybės atsiveria vakaruose. Tai padėtų užtikrinti geresnį konkurencingumą ir skaidrumą. Kolega Blanko jau sakė, kad e, Prienų pusęsalis yra visiškai netoli gamintojų. Mes E, turime puikią prieigą ne tik per Viduržemio jūrą, bet ir Atlanto vandeninę. Taigi e, tokia prieigos galimybė egzistuoja, ji turėtų būti panaudota. Aš manau, kad mums reikia kurti išsame viziją apie apsirūpinimą dujomis. Europos komisija turi nepamiršti ir mano paminėto aspektų. Ir prioritetas turėtų būti teikiamas tiems projektams, kurie yra visuotinės svarbos. Ačiū toliau, pane Mūdi. And... Ačiū. Akivaizdu, kad yra paketo elementų, kurie labai sveikintini, bet yra keletas klausimų, kuriuos norėčiau iškelti. Pirmiausia, pirmieji veiksmai po Paryžiaus, apie ką daug kalbama ir susitelkiama būtent ties dujomis, kaip jūs, kaip jūs ir sakėte, veiksmai susiję su suskaitintų dujų rinkos pakeitimu ir mes turime, aišku, spręsti tą problemą, kuo galima greičiau, ypač turint omenyje tai, kas jau yra padaryta tai, kad dujų ir naftos kainos yra nedidelės, tai mes ypatingą dėmesį turime skirti tam, kaip paskatinti tą pereimą. Toliau kitas dalykas - regioninis bendradarbiavimas ir kaip mes galėtumėme paraginti tą bendradarbiavimą, nes kalbame apie tai, bet veiksmų kol kas trūksta. Ir kaip tie veiksmai galėtų būti įgyvendinti. Ir toliau jūs kalbėjote apie e, investicinių, finansinių investicijų fondą ir infrastruos tinklų sujungimo priemonę. Tai čia kalbama ne tik apie supranacionalinės regioninės grupės, bet ir apie galimybę ieškoti alternatyvių modelių, pavyzdžiui, kooperatyvinis energijos tiekimas regioniniu ar valstybės lygmeniu, taip pat efektyvaus energijos vartojimo projektai ir panašiai. Ačiū. Dėkoju. Ponas Tašanovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug klausimų jau buvo užduota, tai aš turiu dar vieną, kurį norėčiau užduoti. Jūs minėjote, kad labai svarbios yra dujomis dujinės jėgainės kaip e, toks atsarginis variantas šalia atsinaujančių energijos šaltinių tam, kad sistema išliktų stabili. Bet e, tokios dujinės jėgainės nėra statomos. Nežinau, ar, ar tokių iš vis yra dabar statoma. Taigi, dėl įvairių priežasčių, dėl žaliavų kainos, arba dėl to, kad verslo planai yra labai sudėtingi, bandant e, užtikrinti tokį energijos šaltinį, nes nėra labai aiškiai apibriešta, kada ir kaip bus naudojamos tokios jėgainės. Koks būtų jūsų vertinimas? Mes kalbame apie dujines jėgainės jau kurį laiką parlamente ir situacija kol kas dar visiškai nėra pasikeitusi, o padėtis yra tokia, kad tinklų stabilumas vis dar yra užtikrinamas anglimis varomų jėgainių. Ir be jų matyt neišsiversime, nes nauji ištekliai, naujų išteklių nematome pakankamai. Tai galbūt jūs e, galėtumėte plačiau pakomentuoti mūsų įsipareigojimus stabilizuoti tinklus. Pone Spirakė. Thank you, Chair. Thank you very much. Komis... Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui Kanietė. Aš norėčiau pabrėžti tai, ką jūs sakėte pabaigoje, kad energetiniai susitarimai yra pasirašomi valstybių narių, tačiau jie nėra pakankami ir netenkina mūsų. Taigi reikia pasirūpinti, kad iš valstybių narių perduotas būtų perduoti įgaliojimai Europos Sąjungai. Taigi čia turiu du su, su to susijusius klausimus. Pirmasis yra susijęs, susijęs su pažeidimų procedūra, jūs ją jau minėjote. Tai norėčiau paklausti, kokia yra procedūra dėl dabar veikiančių susitarimų tarp valstybių narių, turiuomenė tarp vyriausybinių susitarimus. Jeigu valstybė norė, nor, narė nori pratesti jau veikiantį, galiojantį susitarimą, reikia prašyti komisijos prašymo, o jeigu ne, tai tuomet kaip tokiu būdu jūs įgyvendinsite komisijos strategiją. Čia būtų pirmas klausimas. O antras klausimas. Geresnės jungtys Jūs jau sakėte, kad daug dėmesio bus skiriama toms jungtims, kurios yra ypatingai svarbios. Norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate tą realiai gyvendinti, ar skatinsite valstybės narės keisti veiklos planus pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, kad būtų galima pradėti kurti e, tiesti vamzdynus ar užtikrinti sandėliavimą per sienos. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Panas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Labai trumpai, jūs paminėjot, kad e, vis dėlto energijos e, dujų sistemos sujungimo principas kai kuriuose valstybėse arba iš viso Europos komisijos svarsto, kad jisai būtų ekonomiškai atsiperkantis. Tačiau jeigu mes siekime turėti keletą šaltinių, tai reiškia, kad mūsų ateityje galimybės numušti kainas yra labai realios ir todėl tas atsiperkamumas iš tikrųjų įgauna tam tikrą probleminę pusę. Ar jums netrodo, kad vis dėlto Europos komisija turėtų svarstyti, kad nebūtų pats pagrindinis dalykas e, šitų jungčių ekonominis atsipirkamumas, o kad tai būtų ES tam tikras politinis sprendimas ir esant reikalui jisai būtų palaikytas e, pačios Europos komisijos. Ačiū. Thank you very much. Just a follow-up question. Ačiū. Aš norėčiau dar vieną klausimą pateikti. Komisarė, jeigu aš teisingai supratau, jūs sakėte, kad suskistintų dujų strategija numato ir tam tikro finansavimo gavimą e, iš E, pažiūrėjau, iš EFSI. Kalbant apie Connecting Europe e, priemonę, yra numatyta, kad nedaugiau kaip 30 procentų lėšų gali būti e, skirs, skirta dujoms. Kai vyko darybos su valstybėmis narėmis, tai mes norėjome, kad būtų prioritetas teikiamas elektros infrastruktūrai. Mes e, žinome, kad per pastaruosius metus dujų sektorėje jau buvo įgyvendinta keletas projektų. Mes norime, kad būtų gerbiama ir mūsų institucija. E, Teisės aktuose dabar yra numatyta 50 procentų, nedaugiau kaip 50 procentų dujoms E, kaip Jūs galite kalbėti, kad galima skirti ir daugiau, nes tuomet nebeliktų e, lėšų elektrai, elektros e, infrastruktūrai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai žodis komisarui, jums buvo patikta daug klausimų. No. El, el, el señor Benito Zuluaga. Es, es, es muy claro que, que la COP. Ponui Benito Serau, noriu pasakyti, kad COP21 ir susitarimas stabdyti klimato atšilimą, jeigu įmanoma, ne dviem laipsniais, bet pusantro laipsnio, tai reikštų, kad iki šimtmečio pabaigos tam reikėtų visiškai atsisakyti CO2 emisijų. Visos e, šalis, visos ES valstybės narės e, įsitikinti įsipareigoja gyventi strategiją iki 50 metų. Aš manau, kad mes turime būti labiau ambicingi negu besivystančios šalis, siekdami savo tikslų, siekdami mažinti emisijas. Ir E, dujos 30 metais galbūt nevaidins tokios svarbaus vaidmens, o 50 metais e, dar mažesnį vaidmenį jos vaidins, tai atrodo yra aišku. Mes kalbame apie e, jungtis, kurių trūksta, kad būtų galima užtikrinti pakankamai gerą dujų tiekimą ir taip pat galvojame, kaip mažinti CO2 emisijas. Pone Lopes Blanko, e, tikrai nebūtų prasminga e, turėti suskystintų dujų gamyklas e, strategiškose uostuose ir paskui neturėti galimybės pasinaudoti tomis dujomis e, Europos rinkoje dėl to, kad trūksta jungčių, pavyzdžiui, su Pirėnų pusėsaliu link e, vidurio Europos. Mes neturime kalbėti apie kažkas ypatingai milžiniškas infrastruktūras, reikia galvoti, kur labiausiai trūksta jungčių. Ir daug ką jau daro ne viešasis, o privatus sektorius. Yra du komponentai privataus sektoriaus e, naudojamasi Europos investicijų bankų EFSI ir taip pat siekiama užtikrinti, kad visi skaičiai būtų teisingai sudėti, kad būtų taip pat ir garantijos dėl pelno. Reikia elgtis atsargiai, nuosekliai, mes nekalbame apie kažkokį didžiulį e, sprogimą, mes turime galvoti taip pat apie atsinaujinančius šaltinius, mums reikia e, tam tikro rezervo atramos, kad galėtume plėtoti tuos šaltinius. Nes mes elektros daugiau negu 50 procentų užsitikrinsime iš atsinaujančių šaltinių, net iki 80 procentų, bet e, tam tikrais laikotarpiais reikia ir rezervo, kad galėtume plėtoti e, tas e, atsinaujinančias energijas. Ir taip pat e, kitas dalykas, kaip mes naudosime, ar, ar naudosime anglį, anglėmi varomas elektrinės, ar kombinuotas. Mes turime plėtoti atsinaujantančius šaltinius ir taip pat užtikrinti vartotojams teikimą energijos iki jų namų. Jeigu e, e, valstybės narės rems tokius e, dalykus, komisija taip pat turi siekti savo atitinkamų priemonių ir mes turime galvoti, kaip pagerinti energetikos efektyvumą Jeigu energetikos poreikis mažės, tai daugelis elektrinių e, bus nebereikalingos, bet tas procesas ir bus uždarytas, bet tas procesas neįvyks iškart. Per visą šimtmetį mm, tai vyks ir pagal 198 straipsnį, o kiekviena valstybė narė gali pati apsispręsti dėl energetijos derinio, bet mes kaip komisija turime užtikrinti saugumą atsargų geriausiamis sąlygomis visomise valstybėse narėse Aš, kaip kažkas e, sakė, nepalaikau naftos. Aš ieškau švariausio iškastinio kūro ir taip pat infrastruktūros, kad mes galėtume užsitikrinti tą rezervinę galimybę ir e, tokiu būdu, jeigu nepakankamai galėsime užtikrinti paklausos iš atsinaunančių šaltinių, turėsime tą rezervinę galimybę. Po COP21 buvo kalbama apie tai, kad reikia kalbėti apie naują priemonių paketą prieš e, e, e, COP21 konferencija daugiausia dėmesio buvo skiriama T sistemoms. Ir buvo siekiama priskirti kainą leidimams, CO2 emisijoms. Antras naujas paketas E, apims atsinaujinančius šaltinius, energetinį e, pastatų efektyvumą ir e, bus skirtingų kitų dalykų. Bet kai kurios šalis sakė, kad jos apeis tam tikrus dalykus. Mes siekiame užtikrinti galimybę gauti dujas žiemą. Mes turime patikimų tiekėjų, kaip kad Norvegija ir kitų tiekėjų, kurie kartais mums verčia galvoti, kaip užsitikrinti didesnį saugumą e, dujų srityje. Ir ponas Blanko visiškai teisingai pasisakė, visiškai nebūtų jokios prasmės kažką daryti, jeigu nebus jungčių. Mes turime sujungti Pirėnų pusęsalį su visu kontinentu. Ypač, kai matome e, kainų kreivės, žiūrėkime į suskystintas dujas ir į dujotiekius, e, kainos e, dujų skirtingų darosi labai panašios. Ir taip pat reikia pasižiūrėti į naftos kainas. Taip, dar vienas dalykas. Mes e, turime labai didelių rezervų viduržėmio uh, jūroje. Taip pat turime galvoti, koks bus valstybių narių požiūris. E, mes uh, kalbame apie ambicingus tikslus parlamente, uh, vyksta diskusijos, vyksta dialogas, bet mes turime galvoti, ar dirbsime kaip praeitie, ar veiksime regioniniu mastu, demonstruodami solidarumą, užtikrindami solidarumą tarp valstybių narių. ES yra kuriama solidarumo pagrindu, gal per migracijos krizę e, solidarumas neišgyvena geriausių laikų, bet tam, kad mes galėtume spręsti didžiasias teik, atsargų teikimo e, saugumo problemas, mes turime e, pasitelkti solidarumą ir turime taip pat galvoti apie labiau ambicingą požiūrį. Ta pati galime sakyti su susitarimus dėl uh, dujų teikimo. Kartais valstybės narės sako, mes nebegalime iš naujo dėrėtis, nes kita valstybė narė nenori su mumis uh, būti kartu. Ir mes, aišku, kartais e, šalis paduodame į teismą. Dabar turėsime iš ankstinį vertinimą sutarčių ir galime pasakyti valstybėms narėms, to negalite daryti ir turite laiko kažką pakeisti. Taip, jeigu e, senas buvo susitarimas ir e, norima persidaryti, tai jisai turi atitikti naujo reglamento sąlygas dėl skaidrumo. E, susitarimų dėl teikimo. Ar mes labai kišamės ar ne? Pasižiūrėkime, norint atlikti realų rizikos vertimą, apie e, vertinant sąjung, poveikį visą Europos Sąjungai, mes turime žinoti, kokie yra pajėgumai teikti dujas. Maksimali dienos suma, kur dujos kada bus, kokie yra pajėgumai teikimo skirtingose e, objektuose, skirtingose vietose ir skirtingų operatorių. Tai nėra kišimasis, nes komisija užtikrins kompetencialumą, mes nenorime žinoti kainos. Kitos e, institucijos užsiims kainos klausimų. Bet jeigu pasižiūrėsite į reglamento pasiūlymą, į tekstą, aiškiai labai sakoma, kad e, pokyčiai bus labai nedideli E, trukmė, apimtis, minimali e, suma, minimalus kiekis ir kas bus, jeigu sustabdomas tiekimas bus. Ir mes turime vertinti e, riziką. Valstybės narės taip pat vertina riziką, bet norint įvertinti padėtį ES mastu, reikia žinoti, kokie yra susitarimai ir kokie yra pajėgumai tiekimo. Taigi mes norime tą žinoti. Pone e, Mūdi kalbėjo apie e, Paryžiaus tarimus ir mes turime priderinti visus teisės aktus e, prie Paryžiaus tarimų. Transportas, žemės ūkis, pastatai, tai yra daugiausiai problematiškiausi klausimai. Jūs e, sakėte, buvo sudėtinga e, darytis dėl emisijų, bet aš jau pradėjau lankyti šalyse, e, Lenkijoje buvau, taip yra daug problemų ir mes labai ilgai kalbėsime, nes turime tikslus kiekvienai valstybei nariai ir kiekviena valstybė narė turi dirbti sudėtingiausiose sektoriuose, bet mes atsinaunančių šaltinių energinio naudingumo ir CO2 emisijų e, dokumentais, e, paskelbsime tos dokumentus. Ir e, automobiliams, CO2 emisijos automobiliams, mes apie tai paskelbsime pasiūlymus. Dabar elektros rinka. Mm, matome, kad nėra pakankamai finansavimo, nes kol kas į tinklus operatoriai visiškai ne, neinvestuoja nei naujas jėgainės ir mes turime kažkaip paskatinti šią rinką dėl dujų rinkos. Ji kur kas geriau funkcionuoja. Mes dabar paskelbėme strategiją dėl suskystintų gamtinių dujų ir atsiras daugiau konkurencijos ir tai gerai bet bendrovės privatus sektorius turi kur kas daugiau padaryti, nes 5,85 milijardo eurų pagal Europos infrastruktūros sujungimo priemonę mes tik tiek te turime. Taigi negalime daug kuo prisidėti. Man atrodo, kad aš atsakiau į daugumą klausimų. Mūsų pasiūlytos priemonės yra tikrai ambicingos tas yra aišku. Mes komisijoje labai ilgai apie tai diskutavome ir pasirinkome micingą požiūrį. Dabar e, daroma tą patį dėl rinkos modelio ir norime taip pat būti labai ambicingi, užsibriežti, užsibriežti aukštus tikslus. Dėkoju komisijos nariai. Visiškai akivaizdu, kad jūsų veiklos dėka mes išliksime aktyvų šiame komitete, turime klausimų, kuriuos reiks išspręsti. Taigi, esame už tai labai dėkingi. Jums dėkojame Jums už iniciatyvas, visas iniciatyvas susijusias su energijos e, sąjungos sistema, klimato energi, klimatas ir energija, kita vertus, ir mes labai džiaugiamės, kad Jūs atvykstate į mūsų komitetą gan dažnai. Taigi dar kartą dėkoju. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You will help me with Poland. <laughs> uh, thank you, colleagues. Uh, last point for... Dėkoju, kolegos. Paskutinis šiandienos darbo tvarkės klausimas. Tai yra studija dėl atvirų inovacijų, įskaitant 3D e, spausdinimą. Kristin Hamza ir Dieter Renfeld pristatys e, studiją iš Matis. Ši studija buvo atlikta politikos departamento į prie komiteto užsakymų. Tai yra labai svarbu. Mėly kolegos, ponios ir ponai, prašau tylos salėje. Yeah. Thank you, Commissioner, once again. Thank... Dėkojame dar kartą komisarui. And uh, let me add, the study, the... Norėčiau pridurti, kad studijoje kalbama apie tai, kaip 3D spausdinimas ir atviros inovacijos gali vieni kitus papildyti ir taip pat rekomendacijos yra pateikiamos. Kalbant apie įvairius politikos lygmenis, kaip išspręsti problemas. Pone Hamza irgi turėtų atvykti, ponas Renfeldas taip pat. Norėtumėme paprašyti jūsų pristatyti studiją, 10 minučių bendrai, ar įmanoma? Teks. Kągi, tuome žodis jums. Ačiū, dėkoju už galimybę pristatyti bendrus rezultatus per 10 minučių atvirų inovacijų ir 3D spausdinimo sritis analizavimo kartu. Galbūt dabar ryšių yra nedaug, bet pamatysime ateityje, kad yra tai paraleliniai reiškiniai. Ypač matome, kad jie prisideda prie Europos pramonės atnauinimo, pirmiausia, gamybos srityje, taip pat ir sveikatos priežiūros kūrybinės pramonės srityse. Inovaciniai procesai yra įtakojami integruotų socialinių, visuomeninių aspektų. Taigi būtų įdomu aptarti šios techninius aspektus, nes tas anksčiau dar nebuvo padaryta. Ir aš e, apžvelgiu bendrąjį kontekstą ir taip pat e, tie aspektai, duoda ilgalaikį potencialą, nors yra galbūt nelabai ryškų šiuo momentu. Ir daug kalbama apie atviras inovacijas ir pridėtinę gamybą arba 3D spausdinimą. Daug tų vizijų yra grindžiama techniniais aspektais, o mes, mūsų rezultatas yra tas, kad tai yra įgyvendinama ir šiandieną palaipsniui ir galbūt per ilgą laikotarpį tai dar nėra labai nuoseklu, bet galime, turėti, galime pakalbėti apie tai, kokią įtaką tai turės reguliavimui, verslo modeliams. Ateityje, pažiūrėjau, po 20 metų galbūt mes galėsime pasakyti, jog e, tie des, destruktyviniai elementai išaugo, tačiau sunku prognozuoti, kaip viskas klostysis ateityje. Taigi, trumpai tariant, atviros inovacijos prasidėjo 2000 metais Česperov pirmasis apie tai prabilo, tačiau pramonė atvirų inovacijų eksperimentus pradėjo 10-ame dešimtmetyje. Kalbama apie žinių panaudojimą vidaus inovacijų srityje, plečiant rinką inovacijų panaudojimui. Ir čia matome, kad čia kalbame ne tik apie laisvas vartotojų skatinamas inovacijas, bet ir bendras verslo, bendra verslo plėtra, taip pat rizikos kapitalas, spin, spinin, spin-off kapitalą. Taigi labai svarbu atvirų inovacijų nemaišyti su laisvomis inovacijomis, nes labai daug žinių, kurios yra pateikiamos atvirų inovacijų, nėra laisvos, nėra laisvai prieinamos, tai jos yra tų įmonių nuosavybė ir tai skiriasi nuo vartotojų inovacijų, nes mokslinio tyrimų institutai, pavyzdžiui, įvairios įmonės e, yra įsitraukę į pramoninę veiklą. Atviros inovacijos e, susijusios su aukštų technologijų pramonė ir e, taip pat su mažų technologijų pramonė. Mažų technologijų pramonę galbūt lengviau pakomentuoti, nes ten nėra atskirų technologijų mokslinio tyrimų departamentų ir aš kartu dirbau su klientais ne, ne vienerius metus atviros inovacijos yra labai diferencijuota koncepcija, įmonės ją traktuoja labai vairiai ir viskas priklauso nuo įmonės verslo modelio ir taip pat tai daro įtaką pasaulinėms, nacionalinėms, europinėms inovacijų sistemoms. Aš prie to dar grįšiu. Dabar 3D spausdinimas. Jis yra kilęs 90-metyje. E, Tuo metu jis buvo vadinamas greitas prototipavimas, po to buvo pervadinta pridėtinė gamyba ir tas 3D spausdinimas yra pagrindžiamas individualiu spausdinimu ir per fleblebs. E, tai čia jau naujesnis reiškinys, kuris atsirado gal 2000 metų pradžioje. Čia yra pasloksniui 3D būdu atkūrėmi objektai. Taip apibrėžiamas tas spausdinimas, 3D spausdinimas ir dėl to, kad yra pridėtinis toks požiūris, tai įmanoma sutaupyti medžiagų, energijos ir panašiai. Kol kas šis spausdinimas įsitvirtina pramonėje gamyboje, funkcijose kasdienėme versle naudojama, pavyzdžiui, aeronautikos pramonėje, dantų pramonėje, taip pat tam tikrus anglės, anglės um, pereimo ekonomikos modelio keitimo srityje tai yra labai svarbu poveikis yra labai didžiulis lyginant su tradicinėmis gamybos pramonėmis. Ir taip pat tai turi įtakos regioniniai pramoniai. Pritinės gamybos vertė yra labai plačiai pasidalijusi. Čia yra trys grupės - tiekėjai, mokslinio tyrimų institutai, švietimo įstaigos, pramonė aeronautika, medicina, stomatologija, taip pat atviro šaltinio bendruomenė, kur būtent tie pirmos tos spausdyklos ir buvo atidarytos prieš keletą metų. Dabar sudėtinga čia kalbėti ir apie 3D spausdinimą ir inovacijas tradicinėje pramonėje, nes tai skiriasi nuo požiūrio iš apačios į viršų. Tam tikra prasme egzistuoja įvairios kultūros ir tai nėra vien tik tai kultūrių konfliktas. Tai daugiau galbūt jų bendradarbiavimas. Čia bandėme apibendrinti įvairius kontekstus, tai čia būtų atviros inovacijos, tai yra platesnio techninių inovacijų strategijų modelio įprasminimas susijęs su socialinėmis inovacijomis, įvairiomis novat, tvariais novatoriškais verslo modeliais. Taip pat 3D spausdinimas pramonėje yra susijęs ir su bendru skaitmenimo procesu. Taigi, čia būtų gal tik tai viena kitokia tokia technologija skaitmenimo srityje. 3D spausdimas regioninių lygmenių, tai čia būtų blef-lep judėjimas, taip vadinamasis, arba skaitmeninė gamyba, jeigu pažvelgtumėme į blef-lep, tai čia nėra tik tai 3D spausdinimas, bet ir kitos technologijos, lazerinis išpjaustimas ir panašiai. Kalbant apie atviras inovacijas, tai čia kyla klausimas, ar jis turi potencialo regioninių inovacijų ekosistemas pakeisti. Toliau čia atviros, atviro šaltinio bendruomenė, tai čia būtų susiję ir su pasidaryk pats judėjimu ir privačiu 3D spausdinimo naudojimu. Tai yra kapitalizmo demokratėjimas prasidėjęs Kalifornijoje ir tiesiog technologijos labai plačiai pradedamos naudoti. Čia tai susiję su atviromis inovacijomis ir 3D spausdinimu pramonėje, bet kol kas tie ryšiai yra labai neryškus, regioninių lygmenių yra tam tikrų sąsajų susijusių su naujomis miestų pramonėmis. Ir čia yra dideli ryšiai žemiausių lygmenių tarp atvirų inovacijų ir 3D spausdinimo. Dabar iššūkiai rekomendacijos. Pagrindinis dalykas yra teisėkros reguliavimo pagrindas, nes labai daug yra veiklos e, Europos, nacionalinių, pasaulinių lygmenių, Ir čia yra du aspektai. Vienas, kad reikalinga pusiausvyra. Pasakyti lengva padaryti nelengva, reikalinga pusiausvyra. kad būtų apsaugomos žinios, kad būtų skatinamos inovacijos ir taip pat laisvai judėtų žinių srautai. Uh, Taigi teisėkros aspekt, aspektų čia svarbiausias yra intelektinės nusibės klausimas ir daug klausimų yra susiję ir su patentais, jų palengvinimu. Kita vertus, atviro šaltinio inovacijų judėjimas sako, kad patentavimas iš vis yra pasenęs ir reikia bendru, bendrai laisvai paleisti judėti yra daugiau nei šimtas bendrovių, kurios skatina atvirų inovacijų strategijas. Kai kurios jų Italijoje, pavyzdžiui, pradeda veikti net be finansavimo, be verslo modelio. Taip pat e, yra kitų tokių um, e, mažmenių įmonių, 3D parduotuvių ir panašiai. Taip pat yra ir kiti klausimai ypač susijęs su tuo, kaip įveikti tą tradicinę amatininkystę ir um, susijęti tai su, su skaitmeninė, skaitmeninėmis technologijomis. Dažnai matome, kad mokslininkai, jaunimas internetu dirba ties įvairiomis programomis, bet jie gal nelabai nesupranta daug apie tą žaliavas ir, ir panašiai. Taigi, uh, Tai labai kontroversiškas klausimas ir niekas neturi atsakymo ir realios studijos apie 3D spausdinimą nėra tokios išsamios, tai mes matome, kad čia yra regionių aspektų potencialas ir, kaip sakiau, čia įmanoma regioninių inovacijų ekosistemas sukurti, kurios, kur būtų didelis dėmesys skiriamas atviroms pramonės um, šakoms. Um, Labai ačiū. Aš e, norėčiau Jums užduoti klausimą, gal iš karto galėtumėte į tą klausimą atsakyti. Labai dažnai girdime, kad e, mūsų laukia nauja pramoninė revoliucija. E, bet dažnai ta nauja pramoninė e, revoliucija yra siejama su robotais. Tai kaip Jūs manate, ar 3D spausdinimas ir galėtų tapti penktąją pramoninę revoliuciją? Ne. 3D e, spausdinimas ir robotai yra tik keletas e, e, naujos pramoninės revoliucijos, jis siejama su skaitmeninimu. Eja, Mr. Tamburano. Ponas Tamburano turi klausimą, prašom. Labai ačiū, ačiū už atliktą tyrimą su didžiuliu e, susidomėjimu perskaitėme e, šį tyrimą apie 3D e, spausdinimą, taip pat pjaustimą lazerių. Tai susilaukė ir didžiulio piliečių susidomėjimo. Ir, aišku, kyla tam tikrų klausimų, tam tikras susirūpinimas nes šiuo metu ES dar nėra teisės aktų apie įvairias šios sektoriaus sritis. Taip pat ir tie aparatai, spausdintuvai nesertifikuojami. Visiškai neaišku, e, e, tas spausdintuvas veikdamas, kokias emisijas išskiria. Ir Dažnai e, e, prekyboje pasirodo ir tokių spausdintuvų, kuriais gali naudotis ir vaikai. E, tai gali turėti ir nepagėdaujamų poveikį. Taip pat ne visos medžiagos, kurias naudoja spausdintuvas, yra uh, E, e, sertifikuojamos, neaišku, pažiūrėjau, kokie dažikliai tose e, aparatuose naudojami dėl elektromechanikos sektoriaus. Aš jame anksčiau dirbau. Pavyzdžiui, tokie spausdintuvai naudojami odontologijoje, gaminant uh, E, vienkartinius instrumentus, bet kai kurie tokie instrumentai gali ir pasilikti e, žmogaus kūne. Kaip įmanome užtikrinti visų medžiagų atsiekamumo grandinę e, ir kaip tas 3D spausdinimas yra siejamas su žiedinė ekonomika, gal galite plačiau pasisakyti šiais klausimais. Jeigu jūs ateityje turėtumėte kokios nors naujos informacijos, tai tikrai labai norėčiau, kad jie su mumis pasidalintumėte. Ačiū, ponė Nibler. Dėkoju, aš turiu tik vieną klausimą. Jūs sakėte, kad reikėtų peržiūrėti ir intelektinės nusavybės teisę. Ką turėjote omenyje? Ačiū. Dėl e, spausdinimo aparatų ir medžiagų sertifikavimo. Čia visiškai pritariu, kol kas dar neturime sprendimo. Komisija bendradarbiauja su pramonės sektoriumi ir visuomenė, ieškodama sprendimo. Viskas yra gana sudėtinga. Jeigu 3D spausdintuvus, spausdintuvus mes e, prilyginsime e, kitiems e, aparatams, kitoms mašinoms, tai klystume, nes 3D spausdintuvai veikia visai kitame kontekste. Jūs taip pat paminėjote, kad su 3D spausdintuvais kyla ir problemų Pavyzdžiui, smulkiosios dalelės, dulkės, irgi čia dar problema neišspręsta. Toliau dėl e, perdirbimo. E, Tris dispausdintuvų pagaminti produktai nėra tinkami perdirbimui, nes yra naudojami vairūs dažikliai ir e, dažnai naudojamos ypatingos medžiagos. Ateityje galbūt 3D spausdintuvų pagamintus objektus ir bus galima perdirbti. Bet e, šiuo metu iš tikrųjų e, daug medžiagų tiesiog gamybos metu tampa atliekomis. Gal Europos komisija norėtų tarti žodį ir sudalyvauti mūsų diskusijoje. E, sveiki, aš norėčiau sureaguoti į jūsų išsakytą susirūpinimą. Iš tikrųjų vyksta diskusijos komisijoje apie visus šiuos aspektus. Aš galiu uh, pasisakyti mokslinio tyrimų ir inovacijos generalinio direktorato vardu, bet manau, kad kolegos patvirtins iš kitų direktorato, pavyzdžiui, augimo direktorato, kad jie taip pat užsima šiais klausimais. Galiu pasakyti, kad šiuo metu atliekamas e, vertinimas e, paraiškų ir viena e, tema, vienas klausimas aktualus toks norima pradėti gyventinti projektą, kuris leistų mums e, šalinti technologinius ir netechnologinius aspektus, e, tai apimtų ir teisės aktus, e, intelektinės nusavybės teisės ir tai leistų plėtotis 3D spausdinimo galimybėms Europoje. Mes bendraujame su atitinkamais asmenimis ir gyvensime tikrai. A, e, Mes bendraujame su suinteresuotais asmenimis ir gyvendinsime daug įvairių sem, priemonių, pavyzdžiui, renksime seminarus ir panašiai. Gal jūs prisistatytumėte? Jūs, kokia jūsų pavardė? Hermans Estevan, aš e, dirbu pramonės technologijų direktorate. D direktoratas antras skyrius. Puiku. Gerbiami kolegos. E, tyrimą galite paskaityti mūsų puslapyje interneto, bet taip pat jums išdalintas yra tekstas Ir e, tolesnius klausimus galima pateikti ponui Rinkildui. E, jie bus tikrai, juos bus atsakyta, o gal ir ne. Taip, taip, juos bus atsakyta, taip man pažadėjo. Svečias nebus lengva turbūt, nes e, dvi ta teritorija yra visiškai nauja penktoji pramonės e, revoliucija. Niekas dar apie tai nekalbėjo. Gal užteks penktos revoliucijos. Labai ačiū, labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Labai nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie su manimi užbuvo iki pabaigos. Rytoj susitiksime 9 valandą. Labai ačiū.